Meeting, uh, for... Pradėsime posėdį ir palauksime tų mūsų narių, kurie, kurie vėluoja. Pirmiausia, tvirtinsime darbo tvarkės. E, darbo tvarkę ją truputį pakeisime, sukeisime vietomis 13 ir 7 darbo atvarkės punktus. Tai reiškia, kad du pranešėjai susitarė pasikeisti. Ponas Benifa ir ponas Silvijotis, Silkijotis. Dėl vertimo. Yra vertimas į visas kalbas, išskyrus kroatų ir gėlų. Taip pat yra lankytojų grupė iš Barcelonos universiteto jūs e, studentai šitie e, studijuoja politinės lyderystės magistro programą, taigi manau, kad e, jūs galėsite susipažinti su politinė lyderystė iš arti ir labai puiku, kad jūs esate mūsų posėdėje. Nuoširdžiai sveikinu jūs atvykusius. Rytoj taip pat bus lankytojų grupė, tai bus Puotie universiteto studentų grupė. Taip pat norėčiau pasakyti vieną dalyką. 10 valandą, 10 valandą šiandien mes visi esame pakviesti į e, trumpą šios dienos paminėjimą, nes šiandien sueina metai po Briuselio atakų ir, ir e, tas minėjimas vyks hemisiklio dalyje. E, todėl tu, jūs turėtumėte nuspręsti, ar norite eiti tenai, e, nes mes turėtume tada nutraukti posėdį. E, tiesiog aš dabar paminiu tai, o 10 val. artėjant 10 nuspręsime, ką darysime. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turėsime keisti sales ir šiandien, ir rytoj. Šiandien e, penktą valandą. E, mūsų posėdžio dalis nuo 5 iki 18.30 vyks kitoje salėje tai bus klausimai kartu su jūri komitetu ir paprastai e, mes esame įpratę, kad komi kito komiteto nariai ateina į mūsų salę, bet šį kartą mes eisime į jūri komiteto salę, e, kuri yra PHS 4001. Tai, šiand, tai toje salėje dirbsime šiandien po pietų nuo 17 valandos. Ar niekas tam neprieštarauja? Jeigu ne, tai tuomet galime pradėti nuo, pirmos, nuo pirmo darbo tvarkės punkto. Turime dar patvirtinti posėdžių vykusių lapkritį, sausį ir vasarį protokolus. Ar galime tą padaryti? Gerai, tvirtiname. Ir toliau ketvirtas, penktas ir šeštas mūsų darbo tvarkės punktai E, mes kalbėsime apie agentūras. Tai yra, m, mm, kalbėsime apie CDFOP, EUOŠA ir Eurofound e, agentūras ir suteiksiu žodį mūsų pranešėjai poniai Sander. Prašau, žodis jums. Don't. Ačiū, ponė pirmininkė. E, nuo pat 95 metų profesinio mokymo vystimo centras e, dėl savo kokybiško darbo, kurį šiaip jau pripažįsta visi politinių sprendimų prieimėjai, pasidarė viena svarb, svarbių Europos tokio lygio e, agentūrų, kuri šiaip jau yra sukaupusi daug kompetencijos apie kvalifikacijų vystimą, e, kartu, e, kartu e, atsižvelgiant į visuomenės skaitmeninį vystimasi ir tokiu būdu kalbant kartu apie naują Europos kompetencijų strategiją. Dabar mes šiandien uh, aptarinėjam reglamentą, tai tą progą norėčiau pasveikinti e, Europos komisiją, kad čia jį užsibrėžusi pasiekti dviejų tikslų. Pirmiausia, geriau e, suderinti agentūros, e, agentūros uždavinius su tuo darbu, kurį agentūra dabar jau daro, kartu orientuojantis į uh, profesinio mokymo Europos e, strategija. Ir kitas tikslas - tai geriau derinti šį pamatinį e, reglamentą, pagal kurį įkurta agentūra e, jį suderinti su bendru požiūriu į centralizuotas agentūras. Dabar dėl pranešimo turinio. Tai aš rengdama šį pranešimą susitik, buvau susitikusi su nemažai asmenų, kurie vienaip ar kitaip susiję su e, profesinio e, mokymo vystimo centru. Ir turiu pasakyti, kad tas mano pranešimo pasiūlymas, tai e, juo nesiekiama viską, viską tiesiog iškelti. Tai yra dabar vertinama. Tai kaip, e, atrodo, kaip veikia e, šis centras ir po to e, matysim. Bet šiuo metu aš tiesiog savo šituo pranešimu orientuojuosi pirmiausia į šito centro veikimą veikimo būdą. Ir dabar e, aš kalbu savo pranešime apie, vystym, apie valdymo sistemą, turiu galvoje darbuotojus. E, e ir būtent e, tam pritarė visi asmenys, su kuriais aš buvau susitikusi. Na ir dabar e, trijų rūšių pakeitimus siūlau. Pirmiausia, dėl centro ar tos agentūros misijos. Tai dėl jos aš siūlau, kad e, agentūra e, būtų, e, tok, tai yra turėtų tokį pat statusą kaip ir kitos panašios ES agentūros. Ir aš norėjau patikslinti, kad, administra... kad taryba šitos agentūros yra centrinis organas, kuris, kuriame priimami uh, E, įvairūs sprendimai, ypač sprendimai susiję su žmogaus išteklių vystimu. Kitas tipas pakeitimų - tai informacijos sklaida. Ir aš siūlau, kad kitos agentūros, tokios kaip Aerofound ir OSHA, kad jos žinotų, E, kas daroma profesinio mokymo vystimo centre. Tai yra, kad tos trys minimos agentūros žinotų, kas daroma, kad nebūtų dubliuojamas darbas. Ir aš siūlau, kad Eurofound ir OŠA galėtų dalyvauti e, CDFOP administracinio e, valdybos posėdžiuose. Ir toliau aš siūlau, kad geriau būtų perteikiama informacija ypač, e, kad būtų geriau informuojama apie vykdomojo komiteto sprendimus. Ir toliau trečia kategorija pakeitimų. Pateikiau pakeitimų siūlymų, pakeitimų, kurie susiję su e, finansinėmis agentūros sąlygomis ir aš kalbu apie tai, kad reikia geriau optimizuoti ir racionalizuoti išlaidas agentūra šiaip jau neturėtų atidaryti vietinių biurų valstybėse narėse. Agentūra, e, taip, ji dabar įsikūrusi ir veikia Bruselėje ir aš nematau reikalo atidaryti jos skyrių kitur. Ir dar trečias dalykas e, susijęs su tuo pačiu klausimu. Uh, tai svarbu, kad ši agentūra galėtų pasitelkti e, vertimą raštu iš išorės, pirkti vertimo paslaugas. Tad, ponė pirmininkė, turiu tokių pasiūlymų ir e, noriu padėkoti kartu kitiems šešėliniams pranešėjams ir tikrai džiaugiuosi dabar e, toliau e, dirbsinti su e, kitais pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais šios agentūros ir kitų agentūrų klausimais. Uh, Ponas Žambu, Eurofound agentūros klausimų. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez, and I'll give the floor to Mr. Uh, Calvi-Chambon. The floor is yours. Pone Lopes, aš jūs įtrauksiu į kalbėtojų sąrašą, o dabar žodį suteiksiu ponui Žambonui. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia yra skirtingi dalykai. Nėra šešėlinio pranešėjo dėl, dėl Sudefop pranešimo. Aš, kaip suprantu, mes jau nebesvarstome SEDIFOP pranešimo. Nesuprantu procedūros. Ne. Yra trys skirtingas agentūros ir trys skirtingi pranešimai. Aš, aš kalbėsiu tik tai tada, kai ir kitos dvi agentūros bus aptartos. Aš supratau, kad e, dėl CDFOP mes jau pasisakėme, jau viskas. Taip, taip yra programoje. Ketvirtas, penktas, šeštas punktai ir skirtingi pranešimai. Mes e, e, paprastai dirbame taip, kad pirmiausia pranešėjai pasisako, o paskui pasisako šešėliniai pranešėjai. Bet jeigu jūs norėtumėt pasisakyti tokiu būdu, tai o, iš pradžių galima pasisakyti tada šešėliniai pranešėjai dėl SVDFOP. Ar šiaip įlopėsiai? E, jūs, kaip šešėlinis pranešėjas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu Milano Pavilo vardu. Ir aš pateiksiu atitinkamą poziciją, kurią pateikė šešėlinis pranešėjas ir kalbėsiu taip pat ir savo vardu. Kaip e, šešėlinis pranešėjas Eurofondo pranešimo klausimo. Pirmiausia, panas Perlas e, dėkoja pranešėjai už atliktą puikų darbą. Tikrai buvo daug pasiekta. kryptis teisinga, ypač stebint decentralizavimą agentūrų. Taip pat svarbu, kad turėtų būti geriau kontroliuojamas ir geriau stebimas CDFOP veiklos, veiklos kryptis. Pateikiame ir tam tikrą informaciją dėl, dėl reglamento dėl CDFOP, pateikiamas rekomendacijos. Uh, būtent e, siekiant strategiškai apžvelgti visą situaciją, naudojantis e, centralizuotą vertimo e, raštų tarnybą, užtikrinant geresnį, geresnės galimybės pasinaudoti SDF paslaugomis ir naudotis atitinkamais vertimais. SDF turėtų bendradarbiauti geriau, pirmiausia, nacionalinėmis institucijomis. Tai yra e, vienas iš svarbiausių tikslų šios peržiūros. Reikia dabar pažiūrėti, koks yra geriausias sprendimas. Ir didžiausias iššūkis, žinoma, susijęs su finansavimu. Šios agentūros, DFOP yra viena iš mažiausių ES agentūrų e, ir mes turime galvoti jau apie po to, kas bus e, po 2020 metų. Janas Ignanska yra jūsų šešėlinė pranešėja. Taip. Prašau. Ja, vertėjai nieko negirdi. So we'll Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi. Ar veikia mikrofonas? Taip. Ačiū. Dar kartą aš pakartosiu tai, ką pasakiau. Iš tikrųjų, SVFOP agentūra yra svarbi agentūra, jinai puikiai veikia, todėl galiu pritarti tam, ką, ką pasakė mūsų pranešėja. Ir aš manau, kad šiuo metu nėra prasmės kurti kažkokias nacionalinės atstovybės. Mes turime pirmiausia didinti šios agentūros veiksmingumą. Tai reiškia, turime gerinti agentūros darbą, skatinti. Saying they have technical problems on the English channel? Okay. We'll try once again, you nod if you don't get it. Pabandysim dar kartą. Deja, nebuvo vertimo į anglų kalbą. Dar kartą ačiū Jums. Ilgai nekalbėsiu. Nenorėčiau tęsti ilgiau diskusijų. Na, aš geriau tiesiog pasakysiu angliškai. Ši agentūra tikrai puikiai veikia, sutinku su pranešėja. Pone Sander, pritariu tam, ką jį pasakė dėl veiksmingumo šios agentūros ir, ir galbūt net nereikia mums tų ryšių institucijų, nacionalinių institucijų valstybės narėse. Ir, ir tikrai puiku buvo bendradarbiauti rengiant šios dokumentus. Uh, thank you for that. Then we have uh, ALDE representative. Tai ALDES atstovė Marian Harkin. Ne, jos čia nėra. Guo Angel vardu ponia Kuneva. Ačiū, ponia pirmininkė. SEDIFOP darbas yra tikrai svarbus, kalbant pirmiausia apie profesinį mokymą. Ir mes turime pasistengti geriau paremti ir paskatinti šios agentūros veiklą. Tai organizacija, kuri e, tam tikrų būdų susiję mūsų šalį su Europos Sąjunga. Aš e, norėčiau, kad e, ES agentūros turėtų būti remiamos įvairiose valstybėse narėse. Nes pirmiausia, atinkamose sektoriuose jos prisideda prie didesnės plėtros. Ir ji prisideda prie to, kad atsiranda tam tikrų sąlygų vystyti ir švietimą, ir verslą. Be to, jos padeda prisitaikyti prie technologinių pokyčių. Taip, pakeliant kvalifikaciją darbuotojų, pavyzdžiui. Ir tai atsispindi ir ponios Saner pranešime. Mes norėtume padėkoti iš puikų darbą. Labai svarbu, kad mes galėtume koordinuoti bendradarbiavimą CDFO ir kitų agentūrų pirmiausia, kalbant apie darbo teisę, apie užimtumą, apie įdarbinimą. Mes taip pat turėtume galbūt pažiūrėti, kaip ši agentūra galėtų prisidėti prie profesinių kvalifikacijų arba profesinių įgūdžių lavinimo arba pritaikymo. Tai būtent tų kvalifikacijų, kurios reikalingos Europoje. Tai svarbu, pirmiausia, kalbant apie žmonės, kurie dabar ieško darbo Europoje, jie turi turėti tam tikrą išsilavinimą, kad galėtų gauti tinkamą darbo vietą. Todėl CDFOP e, Salonikose tikrai atlieka svarbu vaidmenį. Aš manau, kad e, e, koordinavimas įvairių agentūrų bendradarbiavimo taip pat yra labai svarbus. Aš, aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas atneš puikių rezultatų. Thank you. Then I'll give the floor to Madam Lambert, Jean Lambert. Dėkoju toliau ponė Jean Lambert. Thank you very much and thank you also to my PPE. Dėkoju ir norėčiau pasak... padėkoti savo kolegiai iš EPP, kuri pe... perėjo prie anglų kalbos. Tai yra puikus bendradarbiavimo tarp institucinio pavyzdys. E, iš tiesų šiame pranešime yra labai daug įdomių idėjų ir reikia stiprinti tarp agentūrinį bendradarbiavimą, tai yra labai svarbus aspektas. Ypač dėl to, kad dvi agentūros turėtų stebėtojo statusą ir taip toliau. Ir aš tikiuosi, kad e, komisija informuos šitas agentūras apie biudžeto pasikeitimus kad bent jau joms būtų aišku. Ir mes turėtume kalbėti apie valdybos vaidmenį, bet šiaip e, kol kas šitas pranešimas eina tinkama linkme ir mes labai džiaugiamės būsimų bendradarbiavimų su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, FTD atstovų nematau. Tai reiškia, kad suteiksiu žodį ENF frakcijai. Ponios Bizoto irgi nėra, bet gal ponas Matan pasakys kažką. Prašau. Merci, uh, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. CDPOF e, reglamento peržiūra reglamentas skirtas profesinio mokymo vystimo centras. Tai daugiau techninio pobūdžio darbas, ne tiek politinis. Ir mes tikrai galim pritarti ponios Sander pasirinktą kryptį, ji gera, nes po tiek metų labai svarbu dabar peržiūrėti šį reglamentą. Be to, ponia Sander, e, anksčiau jį beje tą buvo minėjusi, kad e, ji paminėjo mm, tam tikrą laiko e, spaudimą, nes čia vėl tarsi vežimą dabar statom prieš arklį. Reikia su, organizuoti darbus taip, kad šitas pranešimas galėtų apimti e, apimti išvadas, kurios bus padarytos po agentūros uh, vertinimo. Vertinimas atliekamas e, užsakius išorės paslaugą ir vertinimo išvados pasirodės šių metų pabaigoj. Tad vėlgi čia iškyla laiko klausimas, bet kita vertus sveikinu e, darbą, kurį nuveikė ponė Sander e, kartu orientuota į tos agentūros uždavinių įvertinimą. Tuomet dabar baigiame nagrinėti SEDEFOP klausimą ir dabar kalbėsime apie EU OŠA agentūrą. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Šambo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. E, zacznę oczywiście na wstępie od podziękowań e, dla sprawozdawcy Eurofundu. Dziękuję Panie Pirmininkie. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjams, kurie rašė pranešimus apie agentūras ir e, norėčiau padėkoti jiems už bendradarbiavimą. Iš tiesų, EU OŠA agentūra e, siekia, kad ES darbuotojai būtų sveikesni. Ir Čia yra kalbama apie ES darbuotojus ir ES įmonės ir organizacijas. Ir reikia nepamiršti, kad e, šita agentūra turi tokį trejopą vaidmenį ir aš tą palaikau. Ir kai kada gal e, ta agentūra tikrai gali atlikti e, didesnį vaidmenį negu valstybės narės ir reikia kalbėti apie vykdom, vykdomąją valdybą, kuri pakeistų biurą, kuri vykdytų priežiūrą, kuri e, galėtų priimti skubius sprendimus. Ir taip pat e, ji turėtų užkirsti kelią įvairiam, įvairiems piknaudžiavimo ir interesų konflikto atvejams, ypač kalbant apie išlaidas. Mano pakeitimai turėtų e, sustiprinti kai kurias e, nuostatas, ypač kuomet siekiama e, išvengti agentūrų veiklos persidengimo. Ir čia pagrindinis dalykas, ko mes siekiame, yra padidinti agentūrų veiksmingumą. Tai yra, kad, jos, kad jų veikla nepersidengtų ir kad vyktų taip pat eksantė ir ekspost vertinimo programa, kuri būtų įtraukta į kasmetį biudžeto sudarimo ir planavimo procesą. Ir e, taip pat reikia atsižvelgti į veiklos rodiklius šioje srityje. Taip pat aš kalbu apie komunikaciją ir skaidrumą savo pakeitimuose ir manau, kad reikia naudoti, e, moderne, naudotis moderniausiais komunikacijos būdais. Manau, kad šiai agentūrai yra labai svarbu pasiekti kuo didesnį e, galimų naudos gavėjų at, e, skaičių, įskaitant ir taip pat ir mažas e, tas mikro įmonės. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį EUOŠ šešėliniams pranešėms, ponas Becker. Prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą. Jis e, tikrai labai profesionaliai dirbo ir todėl mes dabar turime labai gerą pagrindą tolimesniam darbui. Taip pat palaikau ketinimą visus šiuos pranešimus dėl trijų agentūrų suderinti, nes manau, kad turime sukurti tokią pat struktūrą visoms agentūroms ir šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad siūlau vieną pakeitimą, dar taip pat siūlysiu ir kitus pakeitimus, bet vienas mano pakeitimas yra susijęs su tokiu e, specifiniu punktu, tai e, galbūt tai yra susijęs su tuo, kad mes galėtume e, vykdyti bendras diskusijas dėl visų šitų trijų agentūrų, tai yra bendras diskusijas su šešėliniais pranešiais ir pranešiais. Ir mes čia turėtume kalbėti apie struktūrą šitų agentūrų ir joje, manau, šiuo metu slypi problema visuomet hierarchijos viršuje yra kažkokia, kažkoks valdybos organas. O hierarchiškai žiūrint, e, po to, po tuo, e, po to valdybos organų yra e, vykdom, tas, kas vykdo agentūros veiklą. Ir e, svarbiausia čia yra vykdomieji direktoriai. Keista, bet komisijos pasiūlyme e, kaip tik šie vykdomieji direktoriai kalbant apie atsakomybę už personalą, yra ribojami. Ypač taip pat beje ir kalbant apie biudžet, atsakomybę už biudžetą. Taigi šitų vykdomųjų direktorių veikla yra ribojama šiuose sritise. Todėl e, aš ir norėčiau iškelti šį klausimą, nes man atrodo, ir tai yra visiškai nediskutuotinas dalykas. Jeigu mes kalbame apie vykdomąjį direktorių, kuris prisiema visą atsakomybę už agentūros darbą, e, kad jo e, galimybės pasirinkti personalą yra ribojamos. Yra visa eilė kontrolės priemonių, yra vertinimo priemonės, yra E, valdybos e, valdyba, kuri yra virš vykdomojo direktoriaus, todėl aš manau, kad nėra jokios, jokių priežasčių, dėl ko reiktų riboti vykdomojo direktoriaus e, galimybės veikti šioje srityje, tai yra pasirenkant personalą. Ir taip pat reikia sudaryti galimybę įsikišti, kai yra padaromos klaidos, bet ne anksčiau. Aš pats 30 metų e, e, dirbu versle ir politikoje ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokiu būdu, kokį siūlo komisija, neįmanoma veiksmingai vadovauti agentūrai. Ir aš tikiuosi, kad dėl šio klausimo bus einama į kompromisą ir aš pats asmeniškai e, pasisakau už tai, e, kad e, vykdomasis direktorius būtų vykdomojo komiteto pirmininkas. E, tokią idėją norėčiau užsakyti ir norėčiau, kad mes ją aptartume. Ir tikiuosi, kad e, tokiu būdu mes e, sudarysime galimybės agentūroms veikti veiksmingai ir priimti greitus sprendimus. Dėkoju, ponas Kristinsen. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą prie šio pranešimo. Saugumas ir sveikata yra labai svarbis rytis ir E, todėl yra labai svarbu, kad veiktų e, veiksminga agentūra šioje srityje, kuri e, padarytų viską, kad darbo vietos būtų saugesnės. Ir aš manau, kad yra labai svarbu, kad EUOŠA bendradarbiautų su socialiniais partneriais, valstybėmis, narė, valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis Ir aš manau, kad mes ir toliau turėtume remti šį bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad vyks konstruktyvios diskusijos su pranešėju ir kitais kolegomis ir kad mes e, pasieksime solidaus rezultato ir sukursime solidų veiklos pagrindą agentūroms. Dėkoju, sekantis kalbėtas mano e, sąraše yra ponia Weber, bet jos nėra. Ar kas nors ją pakeičia? Tai tuomet einame prie GUE NGL ir Paloma Lopes Permėjo, prašau. Labą dieną ir dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjui, ir parlamento sekretariatui už veiksmingą darbą, e, kalbant apie e, agentūrų reglamentą. E, ir taip pat čia turiuomenį ir kitas agentūras, CDFOP ir Eurofond. Man atrodo, kad mes visi sutarėme, kad Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra tikrai dirba svarbų darbą, ypač kai kalbama apie, tai, apie prevenciją. E, e, nuo rizikos darbe ir kalbant apie didesnį darbuotojų saugumą e, darbo vietoje bet dėje dabartinis ES santūrumas ar kažkokia, kažkokios baimės įtakoja tai, kad negalima priimti naujų teisės aktų, pavyzdžiui, kalbant apie raumenų ir, ir kaulų lygas arba endokrininės sistemos lygas. Ir e, aišku, dar yra ir daugiau erdvės pagerinti agentūros veiklą, ypač kalbant apie analogijas su kitomis analogiškomis agentūromis. Ir aišku, reikia užtikrinti geresnį dialogą su socialiniais partneriais, Dėl šių aspektų mes pritarėme pranešėjui, bet taip pat norėtume, kad EU OŠA neprarastų savo savarankiškumo ir kad nebūtų jai užkrauta per nelik didelė e, administravimo našta, nes yra e, kitų e, agentūrų, kurios yra mažiau skaidrios už EU OŠA. Tai tiek noriu pasakyti, ačiū. Dėkoju toliau Jean Lambers žaliųjų vardu. And, also, said, on, um... Dėkoju. Reiktų pažiūrėti į klausimus susijusius su restruktūrizacija ir valdybos bei vykdomojo direktoriaus vaidmeniu. Ir norėčiau pratesti tai, ką pasakė kolegė iš GUE. Man atrodo, kad visos agentūros iš tiesų turėtų išlikti savarankiškos, neprarasti to savo nepriklausomumo. E, tai yra esminis klausimas ir taip pat e, mes pritarėme tam, kad galbūt reiktų geriau paskirstyti užduotis tarp agentūrų atsižvelgiant į aktualią situaciją. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai mes e, pridedame kažkokias papildomas užduotis ar kažkokias, kažkokius papildomus metodus mūsų agentūroms, mes turime turėti omenyje, kad tai yra susiję taip pat su papildomais ištekliais ir turime galvoti, iš kur gausime tų išteklių. E, nes paprastai mes pridedame darbo, tai yra užduočių, bet nebūtinai pridedame finansų. E, ir tada agentūros turi priminėti sprendimus. E, ir turime turėti tai omenyje, kalbėdami apie šio reglamento peržiūrą. Ačiū. You, Dominik Ačiū. Dominik Marten, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi pranešėjo pono Ošo darbu. Ir ypač gerai tai, kad uh, Jis e, paminėjo šios darbo saugos ir sveikatos agentūros e, ryšius su mažutėmis e, įvairiomis įmonėmis. Kalbama apie komunikavimą. Tačiau kas krinta į akis, ponė pranešėjų, kad čia reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie labai mažas įmonėlės, bet apskritai ir apie savarankiškai dirbančius žmonės. Uh, nes čia turiu galvoj kolaboratyvinį darbą. Ir, ir pavyzdžiui, turiu galvoj tokius nepriklausomus darbuotojus kaip Uber sistemos vairuotojus. Tai tada klausimas, kaip, kaipgi tada uh, E, agentūra galėtų veiksmingai veikti tokių mano paminėtų e, darbuotojų kontekste. Ir čia aš nelabai įsivaizduoju ilgainiui, kad agentūra galėtų pasiekti kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Todėl aš čia išvelgiu sistemos tam tikras ribas. Gal reikėtų permastyti apskritai šitą agentūrą, ir būtent mąstyti apie tai, ką turėtų komunikuoti e, konkrečiai toji agentūra. Pirmininkė, ačiū. Dabar galim pereiti prie Eurofound pranešimo ir šešėlinių pranešėjų. Dabar suteiksiu žodį Eurofound pranešėjui ponui Kalvi Šambon. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šį kartą kalbėsiu ispaniškai, kalbėjau prancūziškai, gerbdamas ponę Sander bet kartu e, yra e, mano tautiečių atkeliavusių iš Bar Barcelonos, todėl aš e, kalbėsiu ispaniškai. Beje, ispanų kalba ilgainiui <laughs> po dviejų metų pasidarys antra pagal dydį, pagal vartojimą ES kalba. Bet dabar grįšiu prie Eurofound klausimo. Pranešimo pasiūlyme yra labai svarbių politinių elementų ir kartu atkreipiu dėmesį į šio fondo ar šios agentūros ypatumus. Todėl aš mm, nenorėčiau, kad mes vien tik tai aptarinėtume tų trijų agentūrų panašumus ir skirtumus. Uh, Čia kai kas sako, kad reikėtų tas agentūras reikėtų suvesti į vieną, galbūt tas bus e, daroma, bet e, ne apie tai norėčiau šiandien dabar kalbėti. Mes norėtume, kad e, Eurofound būtų kuo veiksmingesnė ES agentūra, kad ji tikrai plačiai būtų naudojama, kad ji sukurtų pridėtinę vertę tą progą norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikėt pakeitimų, pasiūlymų, tais pakeitimais tikrai pagerintas mano darbas. Ta proga noriu padėkoti kitiems, e, kitų agentūrų klausimų pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Tad, kaip sakiau, mes mm, norėtume kalbėti ne vien tik tai apie tų trijų agentūrų panašumus ir skirtumus, mes norim kalbėti apie kiekvienos agentūros tiesiog e, svarbą. Eurofund nėra paprasta agentūra ar paprastas fondas. Ji e, turi specifinį veikimo būdą, ji tikrai Europos e, fondas, e, ji, taip galime sakyti, e, Europos DNR pagrindų, DNA pagrindų dirbanti. Norėčiau paminėti du tokius dalykus. Pirmiausia, dėl agentūros struktūros ir kitas klausimas, kaip naudojama ta agentūra. Dėl agentūros struktūros. Jei e, toji agentūros struktūra nebus trišalė, tai tikrai ji nebe, nebus europinė agentūra nes e, jei, sakykime, agentūroje dirba maždaug šimtas darbuotojų, jie puikiai atlieka savo darbą ir yra vykdomasis komitetas ir kartu valdyba, kurioje dalyvauja 88 asmenys, tai jau toje aplinkybė e, kelia klaus, klausimų, kaipgi, kiekgi veiksminga tokia e, valdyba. Kita, sakykime, darbo organi pasaulinė dar tarptautinė darbo organizacija, jos valdyba apie 50 tik tai e, narių turi, o čia mes kalbam apie 88, tad čia tikrai būtų galima, būtų galima sus, supaprastinti struktūrą, uh, tiesiog pasiremti vadinamąją 999 struktūrą, pasitelkiant tam tikrą, narį, tam tikrą skaičių narių iš kiekvienos šalies. Galbūt e, pirmininko postas e, galėtų būti grindžiamas rotacijos principu. Ir viso to nauda būtų tokia, kad toji agentūra, tas fondas būtų tikras E, Europos fondas. Tai nebūtų kažkoks tiesiog e, kažkokio nacionalinės struktūros e, pratesimas. Tai vienas klausimas, kurį norėjau paminėti. Kita tema. Dėl, dėl valdybos direktoriaus ar vice direktoriaus. Aš norėčiau, aš raginu, kad toji agentūra būtų kuo profesionalesnė. Ir tada klausimas, kiek agentūrai gali vadovauti vicedirektorius ar direktoriaus pavaduotojas. Uh, Mes tikrai nepageidaujam tokios struktūros, kuri nepasiteisintų, tokios struktūros, kur dešinė ranka nežinotų, ką daro kairė. Mes norėtume, kad direktorius turėtų pakankamų galių, o po to tada sakykime, direktorius pavaduotojas, kuris atliktų tam tikrus konkrečius darbus, kuris galėtų reikalui iškilus pakeisti agentūros direktorių, jei, sakykime, šis netikėtai mirtų ar atsitiktų dar kas nors. Tad mes nenorėtume, kad tokios galios miglotai būtų padaly, padalytos tarp direktoriaus ar kelių direktorių ar jų pavaduotojų. Direktorių turėtų rinkti vykdomasis komitetas ir, ir reikėtų užtikrinti gerą direktorių darbą. E, mintis dėl agentūros trišalės struktūros yra gana simbolinis klausimas. Bet, manyčiau, nereikėtų greuti pačios organizacijos struktūros, tiesiog reikėtų turimą struktūrą padaryti kuo efektyvesnę. Organizacinė struktūra, žinoma, galima kalbėti daug apie tai, tačiau tai yra viena medalio pusė. agentūros darbas, darbo rezultatai, jie yra puikus. Nes ten dirbantis žmonės tarnauja ES institucijoms, dirba joms. Vadinasi, Europos parlamentas irgi galėtų plačiau pasinaudoti šios agentūros sukauptą patirtimi. agentūra jau įgyjo tam tikrą reputaciją, parengė nemažai, atliko nemažai tyrimų, jie turėtų būti saugomi, archivuojami. Šiuo metu vyksta didelės diskusijos dėl, sakykime, minimalaus mm, atlyginimo. Tai nemažai aptarinėjama politinių lygių Ir šiame kontekste mes irgi turėtume suteikti agentūrai tinkamų e, išteklių, kad ši irgi galėtų atlikti darbą šioje srityje. Tad e, agentūra, mes turėtume vėl sudaryti sąlygas Europos komisijai, Europos parlamentui veiksmingiau pasinaudoti šios agentūros patirtimi, darbais, sakykime, kai kalbam apie užsakomasias paslaugas, tai būtų galima e, kreiptis į Eurofound, būtent į šią agentūrą, pavyzdžiui, renkant statistinius duomenis apie skurdo e, lygį ES ar atliekant kitus tyrimus ir galbūt tokiais atvejais pirmiausia būtų galima kreiptis į šią agentūrą, kuri turi patirties. Tad e, tikrai investuodami į šią agentūrą mes turėtume užtikrinti, kad ši teikia irgi mums paslaugas. Pirmininkė, dabar jau yra be kelių minučių dešimt ir dabar tie, kas pageidauja e, pagerbti uh, e, Bruselio teroro išpolio aukas, tai galite tada dabar eiti į chemisiklio uh, pastatą ir, ir toliau pratesim darbą 15 minučių po 10. Po 10.15. It's 15 minutes <clears throat> past 10, and we proceed with the, the shadows. Dabar yra po 10.15, taigi tęskime darbą. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, Jean Lambert. Pone Lambert, žodis jums. Jūs esate e, Eurofond šešėlinė pranešėja. Ačiū. mano e, frakcijai tikrai kils abejonių dėl tam tikrų pakeitimų perstruktūrinti agentūrą. Čia buvo paminėtas mažesnės valdybos klausimas, bet kartu reikia atsižvelgti ir į tai, kad e, valstybės narės turėtų būti įtrauktos į Eurofoundą ir kad šio suvoktų šio fondo teikiamą vertę tad mes apie tai kalbėsime su pranešėju. Kitos paminėtinos sritis tai e, tinkamas e, išteklių lygis darbuotojams, pranešėjas tą klausimą paminėjo. Mes pritartume pranešėjo pakeitimui. Kitas klausimas susijęs su tuo, ką pranešėjas siūlo būtent Europos parlamento e, atstovavimas valdyboje. Mes kalbėjom apie tai savo, mūsų frakcijoje per institucinės dėrybas ir buvo išsakyta tokia abejonė. E, e, parlamentas ne, ne, taip skiria, ne vien galėtų skirti ekspertus, kaip tai daro, bet kartu parlamentas juk yra e, biudžeto e, institucija, kartu biudžeto klausimus sprendžianti institucija ir todėl e, būtent klausimas kyla, kiek parlamentas tada galėtų dalyvauti šiame fonde. Ir aš čia nurodžiau tam tikras rytis, kuriuose mes galėtume pritarti pranešėjui ir aš įsivaizduoju kitais klausimais, e, tai bus įdomios diskusijos susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, Dominik Martan. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų fondo, Eurofoundo, tai mane džiugina pranešėjo pono Kalvė Šambon optimizmas mm, šio fondo atžvilgiu. Taip, iš tikrųjų, Eurofondas atlieka gerus tyrimus, analizuoja padėtį, bet nepaisant pono Šambono optimizmo, Tai jis paminėjo tokį faktą, tuo 88 valdybos narius, kad e, to fa, fondo darbai nepakankamai, jais nepakankamai remiamasi. Ir pritarčiau. E, ir vėlgi čia paminėta, paminėta su tuo susijęs kartu e, europietiško federalizmo klausimas Tad panašiai kaip ir kitose e, e, agentūrose. Ir šiuo atveju čia pranešėjas mini. kad čia e, daugiau kalbama apie tokius pažeidžiamiausius darbuotojus, kurie tiesiogiai susijęs su šiuo fondu. E, ir kartu e, kalbama apie e, užsieniečių geresnį įtraukimą, integravimą, tuo šiaip jau užsima, turėtų užsimti CDFOF esą agentūra, bet čia tada būtų diskriminuojami užsienio darbuotojai ES darbuotojų klausimų. Kartu uh, kyla ir biudžeto išteklių klausimas, e, kuris verčia mąstyti, ar nereikėtų kažkaip e, tos agentūros taip pertvarkyti, kad ji greičiau galėtų reaguoti į poreikius veiksmingiau ir panašiai. Ačiū. Toliau ponas Javi Lopes. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad apskritai Taip, aš irgi prisidėjau prie šito pranešimo ir noriu keletą pastabų pasakyti. Visų pirma, kad dabartinio reglamento peržiūra tikrai yra geras dalykas, nes reglamentas dabartinis patvirtintas 1975-aisiais. Tad atėjo laikas jį peržiūrėti. Kartu reikia pagerinti Eurofound E, struktūrą, jos e, darbo būdus, užtikrinti, kad toji agentūra nedubliuotų darbų. Mūsų frakcija labai vertina visą darbą, kuris nuveiktas rengiant šį Eurofound skirtą pranešimą. Suprantama, galima tekstą kai ką gerinti, bet nereik, vėlgi nevertėtų pamiršti tuo faktu, kad e, šis fondas nuveikė gerą darbą. Šis e, fondas neturėtų būti savotiška priedanga e, vėlgi mažinti, siaurinti Eurofoundo veiklą. Tad mes pritartume, norėtume paremti pranešėją, kartu pritartume minčiai, jog Europos parlamentą būtų galima geriau įtraukti į Eurofoundo valdymą. Bet tas pasakytina ne vien tik tai apie šią agentūrą, tai pasakytina ir apie kitas agentūras. Parlamento žodis turėtų būti tvirtesnis Um, užsakant ar numatant atliekamus tyrimus, bandomuosius projektus ir panašiai. Tad tokie teigiami dalykai paminėti pranešime. Keletas kitų dalykų, dėl kurių mes ne iki galo sutarėm su pranešėjui. Vienas tokių dalykų tai šio fondo valdymas siūloma sumažinti valstybių narių atstovų skaičių valdyboje, tokia pasiūlymo, pakeitimo pasiūlymo esmė. Bet tai suponuos kartu ir išlaidų mažinimą Bet kita vertus, tada kyla grėsmė, jog e, bus susiaurintas komunikavimo kanalas tarp Eurofoundo ir atitinka ir atskirų valstybių narių. Gal reikėtų kažkaip tą komunikavimo kanalą, būdą e, perstruk, sustruktūrinti, pertvarkyti, kad valstybės narės e, žinotų, kas, kas daroma Eurofoundė. E Ir todėl mes pasisakytume už dabartinės Eurofoundo valdymo struktūros modelio išsaugojimą. Ir nepritartume tam, kad Eurofoundas būtų su, su, sulietas su kitomis agentūromis. Dabar sklando tokios mintis, bet mes priešintumėmės tam. Ir kartu nematom reikalo pakeisti vykdomojo direktoriaus funkcijų. Kalbant apie politinę viziją, jeigu norim, kad gyvenimo ir darbo sąlygų politika būtų sprendžiama ES lygių, tai tikrai turėtume išlaikyti Eurofoundą kaip labai vertingos šios ryties informacijos centrą. Mes lankėmės Eurofoundė Dublinė E, mūsų nestebina, e, nestebina kitų kolegų pasakyti žodžiai apie Eurofoundo veiklą. Ačiū, ponas Becker, vietoj ponios Šoiderovos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinės pranešėjos žodžiai tokie. Sveikinu komisijos reglamento pasiūlymą ir ataskaitą, ir pranešimą skirtą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų fondui. Reikia laikytis bendro požiūrio, kalbant apie visas agentūras CDFOF, OŠA ir Eurofound, tam, kad būtų ta pati struktūra ir procedūros. Tad ačiū pranešėjams už tokius pasiūlymus. Aš dur, turiu dvi pastabas. Visų pirma, komisijos pasiūlyme e, valdym, valdyba apibrėžiama kaip e, e, valdomoji valdyba, bet e, čia ta funkcija turėtų būti pavesta vykdomajam direktoriui. Toliau dėl direktoriaus pavaduotojo. Tai gal reikėtų elgtis kaip yra kitose dviejose agentūrose. Jeigu jos bus suvestos, tai aš įsivaizduoju, kad reikės keisti tam tikras organizacinės struktūras. Uh, Trečia, nemanyčiau, kad Eurofondą reikėtų suve, su, su, su, su, suvie, suvienyti su kitomis agentūromis, ypač turiu galvoje tokią agentūrą kaip CDFOF. Ačiū uždėmesį. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar kreipiuosi į poną Raymond Mas, tai komisijos padalinio direktoriaus pavaduotoja, gal jūs norite tarti keletą žodžių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, laikas spaudžia. Taip pasakysiu keletą pastabų apie visus pranešimų pasiūlymus, kurie pasirodė prieš kelias savaitės komisija pateikė trijų, trijų e, reglamentų pasiūlymą kaip paketą. E, Ir čia dabar norima, atsižvelgdama į bendrą požiūrį, dėl kurio sutarė visos trys institucijos ir kurio, laik, kurio laikomasi tų trijų agentūrų reglamentuose. Bet to sveikinam žingsnius, kuriuos padarė jūsų komitetas, kad jūs norit su, sudaryti vienodas šitų trijų agentūrų reglamentuose darbo sąlygas. Tam pritarė parlamentas dar 2012 metais. O tam tikrais keliais klausimais mūsų nuomonės įsiskiria mūsų pranešėjo nuomonė. Todėl komisija turėtų labiau į tai pasigilinti, ypač turiu galvoje uh, pasiūlymus euro, dėl Eurofoundo valdomosios e, tarybos ir dėl Europos parlamento dalyvavimo Eurofoundo e, valdomojoje taryboje ar apskritai administracijoje. Pagal bendrą požiūrį, numatoma tais atvejais, kai aktualu, kad Europos parlamento atstovai gali dalyvauti valdomoje taryboje. Bet mes norėtume išgirsti daugiau argumentų dėl to, kodėl Europos parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti valdyboje Eurofoundų atveju. Toliau dar viena pastaba dėl direktoriaus pavaduotojo. Buvo e, tas klausimas paminėtas. Vertinant visą agentūrų situaciją, tai nedaug agentūrų turi e, direktoriaus pavaduotoje, o turint galvoje Eurofoundo dydį, veiksmingumo požiūrių nemanytume, kad būtų tikslinga išlaikyti šios funkcijos direktorius pavaduotojų. Dar paminėsiu vieną dalyką, kuris minimas pranešimo projekte, pranešimui dėl OŠA. Čia kalbama apie vertimo raštų centrą. Toks centras sukurtas tam, kad aptarnautų ES agentūras, ir jis e, atlieka atlieka tai, e, atsižvelg, tai atliekama, darbas atliekamas atsižvelgiant į išteklių veiksmingumą. Tad e, mes tikrai stebėsim tuos pakeitimus, kurie bus susiję su vertimo raštu centru, kad tais pakeitimais uh, nebūtų užkertama galimybė, sakykime, užsakyti vertimus iš šalies dėl išlaidų. Dar kitas dalykas - pasiūlymas Eurofoundo atžvilgių, kad e, Europos institucijos e, galėtų konsultuoti su Eurofoundu prieš e, atliekant Eurofoundo tyrimus. Mes suprantam, iš kur tie pakeitimai eina bet mm, nesutiktume su teiginiu, kad mm, eurofondų e, nepakankamai naudojasi buvo. Nes vien praėjusiais metais mes paskaičiavom, kad maždaug 300, atve, 300 atvejų Eurofondo įvairių, įvairūs dokumentai parengti buvo cituojami, jais buvo remiamasi, tad Eurofondas iš tikrųjų padeda komisijai uh, ir mes tikrai negalėtume pritarti, kad kiekvienu atveju būtų rengiamas konsultavimasis. Dėl OŠA skirtam pranešimui, tai mes norėtume išlaikyti dabartinę padėtį, kai e, va, va, valdomojo komiteto nariai skiriami tam tikrą tvarką. Tad toji struktūra pasiteisino, ji gerai veikia, jai pritarė socialiniai partneriai ir tokiu būdu yra ryšys tarp patariamojo komiteto ir visos agentūros veikimo. Ir jums leidus pirmininkė suteiksiu žodį kolegiai, kad šioji pakalbėtų apie CDFOF agentūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad mes sveikinam pranešėjo pasiūlymą išlaikyti tris teisinius pagrindus CDFOF reglamento pasiūlymui. Tai yra labai svarbu. E, tiesiog patvirtino mūsų pasirinkimą. Tik tai dabar dėl penkto pakeitimo, kur kalbama apie įgaliojimus mandatą. Turiu galvoje pranešimo penktą pakeitimą. Tai čia aiškiai norim pasakyti dėl šios agentūros europinės dimensijos, kurią paminėjo keletas jūsų komiteto narių. Tai mes e, manytume, netikslinga sudaryti šiaip jau ilgo sąrašo paslaugų, kurias turėtų teikti agentūra. Labai svarbu išlaikyti e, agentūros tiesiog dėmesio centrą profesinio mokymo vystimo srityje ir turint galvoje agentūros ribotus išteklius, mes nematom kad e, agentūra galėtų tenkinti kiekvieną prašymą nacionalinės vyriausybės ar, ar kažko kito. Tad mes ir toliau pasisakom už agentūros trišalę struktūrą, nes jos įgaliojimai aiškiai sako, kad tai yra ES agentūra, Europinė agentūra. Ji prisideda prie profesinio mokymo formavimo politikos, kaip kad numatyta pagal sutartį. Dabar, pirmininkė, pakeitimus gali teikti iki e, kovo 30 dienos 12 valandos, toliau pakeitimai bus svarstomi balandžio 25 ir ataskait, pranešimas bus e, tvirtinamas birželio 21-22 dienomis. O dabar eikim prie dešimto darbo tvarkės punkto, kadangi mes nutarėm sukeisti septintą punktą su dešimtu. Tai dabar e, suteiksiu žodį Benifai pranešėjui šiuo klausimu. Prašom. Ačiū, panė pirmininkė. Šiandien aš turiu galimybę pristatyti savo darbą susijusi su svarbiu mozaikos akmenėliu dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų vienodo pabėgėlį ir papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir steikamos apsaugos pabudžios standartų. Ir tai būtent e, susiję yra su dabar trūkstamo solidarumo tarp valstybių narių. Tai yra bandymas suderinti taisyklės ir praktikas ES lygio, kurios yra skirtas pirmiausia prieglupščio prašytojams. Dabartinė informacija rodo, kad e, valstybėse narėse teikiama pagalba prieglupščio prašytojams e, ir jiems suteikiamas teisės smarkiai skiriasi. Todėl reikia e, senąją direktyvą paversti reglamentu. Taip pat labai smagu, kad kokybė teksto yra gera, todėl svarbu užtikrinti, kad mūsų pranešėja lybė komitete, Tanja Fajon, tikrai atliko puikų darbą ir sulaukė didelio pritarimo parlamente dabartinė informacija, kurią aš norėčiau pateikti, yra skirta tam, kad būtų išlaikyta ir mūsų numatyta politinė kryptis, kaip būtent mūsų komiteto, susijusi pirmiausia su integracija ir su socialinė apsauga. Šiame komitete mes jau atlikome nemažai darbo šio klausimo ir taip pat priminčiau ir savo iniciatyvą patiktą pranešimą. Bandoma bent jau apibriežti kuo daugiau sričių, e, rengiant šį naują reglamentą. Laikantis e, susidarimo principų, turėtų būti teikiama vienoda pagalba visiems prieglobčio prašytojams. Tai, tai praktiškai taip yra daroma visose valstybėse narėse. Čia tokia nusistovėjusi praktika bet neigiamas to dalyko aspektas yra, kad žmonės, kurie per trumpai yra valstybė narė, į juos nėra investuojama, jiems nėra skiriama pakankamai dėmesio, darbdaviai jų nelabai pageidauja. Todėl subs, subsidiari apsauga turėtų būti taikoma ir trumpalaikio apsistojimo metu. Tai būtent, kad būtų užtikrinta integracija į, į visuomenę. Tai būtent kalbos mokymas, e, profesinis mokymas ir kiti su to susiję dalykai. Tai tiesiog stengiamasi paskatinti šią integraciją. Šios priemonės turėtų būti nemokamos, greitai prieinamos ir paprastai prieinamos. Ir taip pat šios viduros pagalbos gavėjams turėtų būti suteikiama tinkama apsauga, turi būti paisoma jų teisų. ir tai neturėtų daryti įtakos, būtent šitą susitarėjo pagalba, jų teisėms kaip prieglapšio gavėjams. Ir jų e, darbo sąlygos taip pat turėtų būti pagerintos atitinkamai. Aš, aš taip pat, nu, taip pat norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už jų pateiktas pastabas. Prašau, šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Taip, matom, kad ES tikslas e, padaryti migracijos politiką e, e, žmogiškesnė, kad būtų mažiau problemų. Ir komisija šia, šioje srityje pateikė keletą pasiūlymų, kartu ir šitą pasiūlymą dėl vienodų pabėgėlių statuso, vienodos apsaugos. Tad uh, turim gerą pagrindą. Tačiau turiu keletą pastabų. Čia kalbam apie reglamentą, o ne direktyvą ir tai jau savaime teigiamas dalykas, nes tokiu būdu reglamentas bus e, greičiau, e, darniau de, e, įgyventinamas įvairiose valstybėse narėse. Na, o dėl paties teksto, Tai čia atsiremsiu į komisijos e, teksto pasiūlymą ir kartu pranešimo tekstą. Tuose tekstuose iš tikrųjų yra elementų, kurie e, leis mums teigiamai ir veiksmingai dirbti. Na, nu, dabar kokią filosofiją turėtume vadovautis? E, komisija šiaip jau turėtų e, mūsų atveju susitelkti į e, darbo e, užimtumo, tai yra klausimus, čia kitus klausimus pavesti kitiems komitetams. Čia turiu galvoje 30-38 straipsnius. Ir čia paminiu 32 straipsnį, kuriame kalbama apie kompetencijų vertinimą, nes tai yra labai svarbu tarptautinės apsaugos subjektams vertinant jų kvalifikacijas. E, labai svarbu e, kartu, kad tie asmenys neprarastų motivacijos, e, kai kalbama apie jų integravimą į mūsų darbo rinką, bet tam jie, suprantama, turi turėti tinkamų kvalifikacijų ir kartu, kad Tad tas integravimas į darbo rinką tai yra vienas iš socialinės įtraukties kertinių e, asmenų. Ir tai gerai. Ir tikrai čia e, tikiuosi, kad bus pasiektas labai platus kompromisas. Ačiū, ponia Kuneva. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Ačiū, pane pirmininkė. Šiandien Europoje mes jau pasiekėme tam tikrą tašką. Pirmiausia, kalbant apie prieglopščio klausimus. Čia mes kalbame ne apie tai, kad mes turime kažką pakeisti, šiek tiek priderinti, bet mes turime turėti drąsos pažvelgti į realybę. Kokia realybėje mes gyvename pastarosius dešimt metų? Tai yra ne tik tai skaičiai, apie kuriuos mes turime kalbėti, bet tai yra pirmiausia žmonės, Ir nuo mūsų taisyklių, ir nuo mūsų teisės nuostato priklausys, kaip tie žmonės gyvens. Todėl mes turime perimti ir, ir pasidalinti tą gerąją praktiką, kurį vystama valstybėse narėse. Ir žmonės, kuriems tikiamas prieglapstis, jie turėtų būti laikomi svečiais, jiems turi, turėtų būti steikamos priemonės ir perspektyva integruotis į visuomenę pranešėjas e, žengia tikrai ryštingus žingsnius šią kryptimį, tačiau mes norėtume šiek tiek daugiau. Mes norėtume, kad ir kilmės šalių kultūra būtų suderinta su mūsų taisyklėmis. Tai yra labai svarbu, nes tik tai tokiu atveju galima kalbėti apie tikrą integraciją. Pirmiausia, reikia didesnį dėmesį atkreipti į, į jaunus žmonės. kurie būtent yra tokioje situacijoje, e, kad jiems reikia idealų, jiems reikia vedlių. Todėl tos valstybės, kurios priima pabėgėlius, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jie jauni žmonės turėtų būti labiau integruojami, turėtų būti sustiprintos tos priemonės, kurios padeda jiems integruotis. Turėtų būti rasta priemonė, e, kurios padėtų išlaikyti vienodą integracijos priemonių lygį visose valstybėse narėse. Čia pirmiausia kalbu apie tai, kad kai kurios valstybės susituria su didžiulėmis ekonominėmis problemomis. Tačiau reikia atkreipdėmėsi ir į tai, kad pabėgėliai pasiskirsto valstybės narise labai netolygiai. Bet bet kokiu atveju dėkoju už puikų bendradarbiavimą su pranešėja. Ačiū. Pane Lambert, prašau. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Mano frakcija nesusidarė su tam tikromis problemomis. Mes abejojame dėl to, ar tikrai verta direktyvą paversti reglamentu. Mes pateikėme atitinkamus pakeitimus susijusius su svarbiamis e, sritimis, kurios yra e, reikšmingos mūsų komitetui. Aš manau, tikrai tai yra puikus pagrindas šis pranešimas. Mes a, a, a, pritarsime prie tai, kad nuorodos bus pašalintos. Mes tikimės, kad ir tolesnės nuorodos pašalintos, tai kad jos nepateks į galutinį teisinį tekstą. Kitas dalykas, dabar šitas teisė gyventi ir ir e, trukmė šio, šios teisės sutikimo, tai yra pagrindinis klausimas. Ir čia turėtų atlikti svarbiausią darbą valstybės narės, čia žiūrint į komisijos pasiūlymą, tai e, galima spręsti, kad e, žmonių saugumas sumažėja ir kyla abejonių, kodėl reikia taikyti tas, pavyzdžiui, integracijos priemonės, jeigu metų pabaigoje, sakykime, tų priemonių nebeliks arba tų žmonių nebeliks. Todėl yra tam tikras neužtikrintumas išlaikomas. E, Junktinė karalystė mes bent jau sprendžiame apie žmonių ateities perspektyvas iš to, e, kaip yra apribojamos tos perspektyvos, kaip kokios taikomos ribojančios priemonės. Aš manau, kad ES e, dabar turėtų remtis savo programomis, kurios E, tikrai padėtų integruotis. E, ir darbdaviai tikrai nenori priimti darbuotojų, jeigu nežino, kokia bus tų darbuotojų ateitis, ar jie po kelių mėnesių dar liks toje šalyje ir koks bus jų statusas. Jeigu norime, kad integracijos priemonės e, veiktų, mes turime susijęti jas su saugumu ir su nuolatinio arba gyventojo statusu. Tas susidarioji apsauga tikrai turėtų būti taikoma ir vienoda visiems, nesvarbu, koks statusas yra to prieglaušio prašytojo. Ir tos integracijos priemonės, tikrai pritarėme tam, ką sako pranešėja, kad būtent tos priemonės turėtų būti priimtinos, įperkamos ir jos turėtų būti visada taikomas. Tai yra tikrai svarbu, tai turi būti privaloma nuostata. Iš tikrųjų, kelčiau tik klausimą tik tokiu atveju, jeigu dabar nebus tai išspręstas klausimas dėl šito gyventojo statuso, tai, tai mes nepritarsime tam, kad turėtų būti privalomos tokios integracijos priemonės. Žmonės neturėtų būti nubausti už tai, kad jie gali pasinaudoti tomis pačiamis privilegijomis kaip ir ne, kiti prieglaušio prašytojai. yra dar žmonių, kurie yra traumuoti savo patyrę baisių išgyvenimų. Ir jie yra mm, pirmiausia saugomi tarptautiniu lygiu, tai yra tarptautinės apsaugos prašytojai. Tai e, manau, kad tai turėtume dar įtraukti į teisės aktą. Bet bet kokiu atveju tai yra tikrai puikus pagrindas toliomis tolesnėms diskusijoms. E, dar kitas klausimas dėl šitų kvalifikacijų pripažinimo. Aš manau, kad mes kaip komitetas turėtume e, pabrėžti tai e, ir įtraukti tai į profesinių įgūdžių darbo atvarkę. Aš manau, kad komisija turėtų atsižvelgti į tai, bet bet kokiu atveju tikrai šio pranešimu galima remtis ir mes dėkojame pranešėjai už šį darbą. Aš nematau, kad iš FDD frakcijos kas nors būtų, todėl suteikiu žodį uh, poniai Pizoto. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, reikėtų mm, prieglopščio suteikimo režimą padaryti mm, šio laikiškesnį. Mm, nes dabartinis režimas netitinka prieglopšio prašytojų iš trečiųjų šalių e, poreikių. Bet e, kita vertus pasakysiu pranešėjui ponui Benifei, kad mes nepritarėm jo nuomoniai, nes nors jūs kaip pranešėjas e, daug padirbėjot, bet aišku, kad kad um, prieglopšio suteikimo uh, režimas neturėtų būti uh, atnaujinamas taip, kad čia būtų nustatomos vienodos prieimimo ir kitos sąlygos. Ir čia jūs kartu kalbat, pasisakot uh, apie teigiamą diskriminavimą būtent užsienio darbuotojų, uh, E, pamiršdamas, kad Europoje yra 25 milijonai bedarbių. Tad e, tikrai negalėtume pritarti, tai nėra teigiama. Ir dabar čia e, mes pritarėm vis dėlto komisijai, kur, kur, kur, kuris siūlo, tai yra mes pat, esam pateikę pakeitimus, kurie panašus į komisijos nustatytus tam tikrus laisvo asmenų judėjimo apribojimus. Uh, Ačiū. Dabar darbo atvarkė tokia yra. Pakeitimus galima keisti iki kovo 28 dienos, iki 12 valandos. Balsavimas mūsų komitete uh, antrą arba trečią gegužės dieną. Lyve komitete balsavimas 29 gegužės dieną. Taigi, dabar periname prie aštunto punkto. Jame kalbame apie trečių šalių piliečių atvykimą ir apsigyvenimą, siekiant dirbti aukšto lygį, jeigu čia reikalaujantį darbę sąlygos. Norėčiau pakviesti panę Lambertą kaip pranešėją. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad, kaip jūs jau minėjote, e, mėlynoji kortelė yra susijusi su kvalifikacijomis, teisėmis e, e, tų trečiųjų šalių piliečių, kurie nori dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą. Ir šis pasiūlymas yra E, neprivalomas valstybėms narėms, tai reiškia, jos gali pasirinkti pačios e, prieimimo sąlygas trečių šalių piliečiams, kurie nori dirbti tokį darbą. Mes e, bendradarbiavome su Lybe komitetu ir buvo vienas bendras šešėlinių pranešėjų susitikimas vakar. Mes diskutavome su Libe komiteto šešėliniais pranešėjais, taip pat ir su su Libe komiteto pranešėjų, nes čia buvo pateikti tam tikri komite, e, pakeitimai. Ir manau, kad dėl jų reikėjo e, mūsų abiems komitetams susitikti. E, kitas klausimas yra, kaip mes elgsimės su balsavimo sąrašu, bet tai nėra problema visam komitetui. Libe e, pranešėjas nori teikti kompromisus susijusius su antrojų straipsniu, su e, tai yra pakeitimai susiję su apiprieštimi, kas yra aukšto lygio įgūdžiai ir aukšto lygio įgūdžių reikalaujant vykstantis darbas. Ir e, taip pat e, buvo pateikti pakeitimai dėl atlyginimo. Mums yra klausimas, ar, ar mes teiksime e, tam tikras nuolaidas tam tikrų profesijų atstovams. Ir taip pat e, svarbus yra 14 straipsnis e, susijęs su laikinu nedarbu. E, ir kokiais atvejais galima e, panaikinti tą mėlynąją kortelę. Apie tai kalbama septintajame straipsnėje. Libe pranešėjas siūlo restruktūrizuoti visą komisijos pasiūlymą e, ir įtraukti į jį 7 ir 14 straipsnio nuostatas. Mes tai turime dar patikrinti. Kaip jau minėjau, mes dar konsultuosimės dėl to. E, taip pat yra tam tikros rytis, kuriuose e, tai yra mūsų išskirtinė kompetencija. E, viena iš tų sričių yra 13 straipsnio antroji dalis, tai yra savarankiškas darbas. Mano pirminis pakeitimas buvo tai, kad galimybė dirbti savarankiškai turi būti susiję, susieta su tuo, kad asmo jau turi kontraktą pagal mėlynosios kortelės principą. E, ir tai e, atsispindi 27 ir 29 pakeitimuose. Ir e, taip pat svarbus yra 15 straipsnis, kuriame kalbama apie teises susijusias su mėlyna kortele. Man atrodo, kad yra bendras susitarimas, kad reikia vienodai traktuoti trečių šalių piliečių su e, e, tos šalies piliečiais. E, toliau svarbus yra D punktas, kur yra kalbama apie kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimą. Ir mes teikiame pakeitimą, kai mes kalbame apie neformalų įgūdžių e, pripažinimą. Ir toliau e, e, yra kiti pakeitimai, kuriuos dar turėsime išnagrinėti. Toliau mažiau kontroversiškas klausimas yra galimybė E, gauti prieigą prie e, viešojo sektoriaus paslaugų, prie gyve, gy, apgyvendinimo e, galimybių. Ir čia kalbama apie tai šios dalies, šio punkto antroje dalyje. Tai yra e, svarbus dalykai, bet taip pat mes turėsime ir pasirinkti, pagalvoti, ką darysime. E, E, taip pat esminis klausimas yra, ar valstybės narės gali atimti iš tokių asmenų teisę dalyvauti mokymuose, e, jeigu e, tie mokymai nesusijęs su tas rytimi, kurioje dirba asmuo. Mes teiksime e, pakeitimus susijusius su reikalavimais dėl kalbos mokėjimo E, taip pat dėl e, diskriminacijos teisės aktų. Mes norime, kad šis e, teisės aktas būtų griežtesnis ir aiškesnis, nes, kaip rodo pavyzdžiai iš praeities, ne, ne visi nori patekti į ES dėl to, kad nėra tikri, kaip čia veikia nuostatos dėl rasizmo ir panašiai. Mes žiūrėsime, kur įmanoma mm, prieiti prie kompromiso ir darysime tuos kompromisus. E, taip pat bus mm, keli pakeitimai teikiami dėl pabėgėlių prieigos prie šios pro programos. Taigi, laukiu dabar jūsų komentarų. Ačiū. Dėkoju toliau žodis ponui Roland, kuris pasisakys vietoj ponio Šoidrovos. Ačiū, ponė. Pirmininkė, mano kolegė atsiprašau, kad šiandien negaro dalyvauti posėdėje. Jei mėlynosios kortelės klausimas yra labai svarbus ir ji konstatuoja, kad dabartinė sistema nepakankamai veikia ir kad e, tikrai reikėjo pateikti e, pasiūlymą. Ji nori padėkoti pranešėjui už nuomonę ir būtent už tokį platų požiūrį. Ir mūsų frakcija norėtų paminėti keletą dalykų dėl užmokesčio lygio. E, dabar e, dėl komisijos pasiūlymo tam tikro užmokesčio e, lygio palyginti su e, konkrečios valstybės narės e, e, padėtim. O dabar dėl uh, aukštos kvalifikacijos pripažinimo, tai čia sprendžia valstybės narės. Ir vėlgi e, tai yra kaip sąlyga suteikti mėlynąją kortelę e, kvalifikuotiems asmenims. Dabar dėl nedarbo, čia minimas šešių mėnesių laikotarpis. tarpis E, ir jeigu asmuo e, tiesiog e, yra bedarbis tą laiką ir ilgiau, tai jis turi įrodyti, kad jis turi pakankamai išlaidų E, save išlaikyti ir, ir, ir likti ES teritorijoje. Tad mes tikimės, kad bus pasiektas tinkamas susitarimas šiais visais klausimais. Sidente. Dėkoju, toliau ponas Benifai, dėkoju ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti ir pranešiai Žan Lambert e, E, iš tiesų jai teko nelengvas darbas, e, jau vien dėl to, kad tai yra labai techninė tema, bet ir diskusija yra labai sudėtinga. Aš turiu menį diskusiją su lybe komitetu. Mes turime bendras kompetencijas, tačiau mūsų nuomonės išsiskiria, taip pat e, nuomonės dėl metodikos. Tai iš tiesų darbo tai nepalengvina, bet manau, kad mums pavyks pasiekti gero rezultato, ypač E, atsižvelgiant į tą e, bendradarbiavimo dvasę, kuri atsispindi daugelį pakeitimų. Nepaisant e, nuomonių išsiskirimo, vis tik tai pakeitimai, kurie yra siūlomi, dažniausiai yra tokie konstruktyvūs. Ir vakarykštė diskusija šešėlinių pranešėjų iš abiejų komitetų Liber Ample ta diskusija e, tikrai labai takos tolimesnį mūsų elgesį ir manau, kad e, geras sprendimas būtų dirbti prie kompromisinių pakeitimų, e, ką pasiūlė Klot Morajas. E, tačiau vis tik mes turėtume kalbėti apie kažkokius darbo etapus. Nežinau, ar, pavyzdžiui, mūsų komitetas turėtų iš tiesų balsuoti prieš balsavimą Libe komitete nes aš nežinau, ar paskui nebus taip, kad mūsų darbas bus nubrauktas to, e, kaip nubalsuos kitas komitetas. Man atrodo, kad mums reiktų reikalauti šiek tiek daugiau laiko, kad turėtume tokį kaip metodologinį perėjimo laikotarpį ir galėtume skirti daugiau dėmesio e, detalėms. E, užmokesčio riba, e, tai yra e, svarbus klausimas ir kol kas svarstome, ar tai turi būti privalomas dalykas ar neprivalomas. E, ir e, dėl to dar kol kas turime, e, kol kas nesame apsisprendę, e, ypač kalbant apie kompetencijas dėrybose, nes, kaip jau minėjau, yra tikrai skirtingos nuomonės ir ir e, skirtingos frakcijos skirtingai mano apie tas kvalifikacijas kurios, ar įgūdžiai, kurie turėtų būti pripažinti ir kas tai yra profesinė patirtis, kiek laiko turi e, trūkti tą profesinė patirtis. E, manau, kad mums tikrai reikia daugiau laiko, kad e, parengtume kiek įmanoma geresnius kompromisus. E, dėkoju, ECR atstovų nėra, ALDE taip pat. GUE NGL patrikliai yra ir EIK, jo taip pat nėra, FTD atstovų nėra, tai tuomet suteiksiu žodį poniai Melan. Merci, Madame la Présidente. Oui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Čia triukšmas kažkoks salėje, gal galėtume tyliau kalbėtis. Ar... Prašom, ponė Melan. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas labai svarbus, nes mes kalbam apie kitos rūšės migraciją. Turiu galvoje labai aukštos kvalifikacijos asmenų migraciją. Turiu galvoj e, ar menininkus, ar ieškančius dar papildomo mokymo, lavinimosi. Ir asmenys, kurie pasirengia tiesiog e, tarnauti savo talentų. Tad e, kalbam apie tikrai e, kaip labai svarbaus tarptautinio bendradarbiavimo subjektus ir todėl mes turėtume sudaryti tokiems asmenims kuo palankesnės sąlygas. Mes šiaip jau aptarinėjom, sakykime, prieimimo e, sąlygas nemažai, bet čia reikėtų suvokti pirmiausia, žinoti, kokių E, kvalifikacijų, kokių diplomų reikia, kad asmuo gautų mėlynąją kortelę. Ir čia šiame tekste mm, vartojama diplomo, galiojančio diplomo savoka, tačiau ta savoka gana miglota, turiu galvoj savoka, kaip ji vartojama valstybėse narėse ir trečiosiuose šalyse. Pavyzdžiui, turiu galvoj uh, E, savo pačios Prancūzijos e, patirtį dėl diplomo, kur gana šiaip jau miglota savoka. Bet čia būtent diplomas turėtų būti aiškiai įvardytas, suvoktas. Uh, Tad, kad tuo, tuo pagrindu būtų galima e, priimti tokius asmenis. Na, o dėl tų ribų, tai vienodo užmokesčio e, lybė e, komitetas nepritarė. Bet kita vertus, mes kalbam apie valstybių narių, apie socialinių partnerių, apie valstybių, vyriausybių atsakomybė nustatyti tam tikrą e, užmokesčio lygį. Bet tai turėtų būti daroma kartu su darbuotojais. Jie turėtų kartu su e, vyriausybėmis e, tiesiog spręsti dėl atlyginimo darbo tam tikro lygio, atlyginimo, kuris atitiktų diplomą. Na, o dėl laikotarpių, nedarbo laikotarpių, kaip sąlygos tam tikros, kiek, kad asmuo gali likti ES teritorijoje. Čia vėlgi neturėtume leisti tokios padėties, kai tie vadinami aukštos kvalifikacijos asmenys pasidarytų savotiški sezoniniai darbuotojai. Tad į tai norėjau atkreipti dėmesį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums. 25 balandžio tvirtinsime savo komitete. E, Lybe komitete balsuos gegužės 3, o kol kas nėra nustatyta data, kada bus svarstoma šis klausimas plenarinėme posėdėje. Toliau devintas darbo atvarkės punktas. Jis yra susijęs su kitais klausimais. Čia mes kalbame apie normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo, tai yra nauja redakcija. Suteiksiu žodį e, pranešėjai ponui Benifai. Grazie, prezidente. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams e, už pakeitimus, kuriuos pateikėte. Iš tiesų mūsų laukia tikrai sudėtingas darbas, e, darbas, kurį reiktų e, dirbti šiek tiek giliau ir išsameu, negu tai yra įmanoma per e, tą trumpą laikotarpį, kuris mums skirtas. Kovo 29 dieną įvyks šešėlinių pranešėjų sustikimas ir balandžio 5 Strasbūrė bus dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas. E, taip išeina, kad mes šiek tiek vėluojame pagal tvarkaraštį, bet e, pasinaudodamas progą, kad yra švenčiamas 60-osios Romos sutarčių metinės, aš e, pabandysiu pakalbėti su Italijos valdžios atstovais ir pažiūrėsiu, kokia yra situacija. Šita direktyva E, dabar yra pakeista ir čia kalbama apie prašymų atmetimą. Ir e, čia atsižvelgta į daug įvairių elementų, aspektų. E, pristatydamas savo nuomonę būtent e, tai ir laikiau išeities taškų. Aš e, ypač didelį dėmesį skyriau nepilnamečių situacijai, nes tai, kas vyksta dabar, yra netoleruotina. Mano pateiktus pakeitimus dauguma kolegų atmetė, bet mums vis tik reikia aiškios politinės žinios, ypač kai kalbam apie nepilnamečių įkalinimą, sulaikymą. Todėl e, mes e, visus šitos e, aspektus turėsime aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime. Dabar man svarbiausi yra trys esminiai dalykai. Tai yra e, nuomo, e, priemonės, kurios yra taikomos bandant išvengti antrinio judėjimo. E, ir E, taip pat e, reikia stengtis pagerinti, pagreitinti procedūras, kai yra galimybė gauti e, prieglopsti. Taip pat reikia užkirsti kelią tam, kad prieglopšio prašytojai keliautų į kitas ES šalis. Kolegos reikalauja, kad būtų išbrauktas, išbrauktas 17 A straipsnis, kur yra kalbama apie ypatingas sąlygas prieglopšio prašytojams, kurie e, pagal Dublino sus, e, reglamentą prašo prieglopščio ne toje šalyje, kurioje jie turėtų tą daryti, bet manau, kad e, šitos nuostatos e, pažengtų e, proporcingumo principą. E, mes turime kalbėti apie priemonės migracijos politikai, turime nepamiršti, kad šitos priemonės turės įtakos. E, situacijai valstybėse narėse, kurios yra prie sienos. Todėl reiktų pasakyti, kad šeši mėnesiai kaip e, tas trumpiausias įmanomas laikotarpis yra e, E, geras komisijos pasiūlymas, net ir politiškai tai manoma apginti prieš tarybą. E, kiti kolegos siūlo įvairias kitas priemonės, e, kaip palengvinti integraciją į darbo rinką. Aš pasisakau iš principo už tai, bet reikia pažiūrėti, kaip tai yra įmanoma tiek politinė prasme. E, E, taip pat yra siūlomas e, sutrumpinimas, dar e, didesnis sutrumpinimas, tai yra, kad tas laikotarpis, pereinamasis laikotarpis būtų trumpesnis negu šeši mėnesiai. Pavyzdžiui, Italijoje siūloma netgi dviejų mėnesių laikotarpis. Kol kas aš pritariu komisijos pasiūlymui, nes tai atitinka tai, ką ką aš rašiau pranešime dėl pabėgėlių integracijos. Toliau dėl e, pagristų prieglopščių prašymų aš matau čia pozityvaus diskriminavimo galimybę, e, nes, pavyzdžiui, čia yra e, taip pat ir kitos e, agentūros e, siūlo e, pagreitinti procesus, kad žmonės galėtų patys save išlaikyti, bet tai gali privesti taip pat ir prie neigiamos diskriminacijos, nes kai yra E, kai yra pateikiamas e, prieglopščio prašymas, kuris e, neturi perspektyvų, tai, tai gali reikšti, kad tuomet bus, tuomet bus netinkamai elgiamasi su tais prieglopščio prašytojais, kurių prašymai bus atme, atmesti. Taip pat reikia daryti esminį skirtumą tarp ekonominių migrantų ir humanitarinių pabėgėlių. E, Tai tokie būtų esminiai dalykai. E, dėkoju ir tikiuosi, kad mums pavyks e, puikiai dirbti su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Klūne. Prašau. Dėkoju. E, norėčiau padėkoti pranešėjų už tai, kad kaip jis pristatė temą ir kad pasakė, kaip mes elgsime su kompromisais, nes kol kas yra pateikta 144 pakeitimai. Tikiuosi, kad mums pavyks rasti bendrą pagrindą. Šios nuomonės tikslas yra e, siekti e, prieimimo standartų suvienodinimo visose valstybėse narėse, e, kalbant apie prieglopšio prašytojus. Ir Aišku, čia nuomonės išsiskiria e, ir tik, tikėkime, kad mums pavyks pasiekti savo tikslų bet, ir, ir išvengti tokios situacijos, kai daugumai valstybių narių tenka tikrai per nelik didelė našta, nes būtent į jas atvyksta pabėgėliai. Pagrindinis prioritetas man yra užtikrinti e, sažiningumą ir teisingumą E, yra labai svarbu, kad prieglopšio prašytojai ir tarptautinės apsaugos prašytojai e, atvykę į ES, nesvarbu, kai, e, kur tai būtų, kad su jais būtų elgiamasi tinkamai, kad, nes reikia turėti omenyje, kad jie yra patyrę traumas savo šalise. E, ir taip pat reikia suteikti jiems galimybės e, gauti prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų, e, prie vertėjų paslaugų. Taip pat aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas dėl nepilnamečių. Ir reikia daryti viską, kad jie būtų atitinkamai apsaugoti Europos Sąjungoje. Dėl nedarbo e, komisija labai aiškiai apibrėžia laikotarpį šešių mėnesių. Yra e, įvairių siūlymų dėl šitų laikotarpių. Kol kas šitie šie mėnesiai, e, šeši mėnesiai yra geras laikotarpis, bet turime dar padiskutuoti su kitais šešėliniais pranešėjais ir pranešėjų. Kaip e, pranešės jau minėjo, kitą savaitę įvyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, o kitas įvyks Strasbūrė. Tikiuosi, kad po tų susitikimų mes pasieksime pažangos ir galėsime laikytis tvarkaraščio. E, taigi laukiu tų susitikimų. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Pone Helga Stevens, prašau žodis jums. Colleagues. First of Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą šioje nuomonėje aptarinėjama labai svarbus klausimas tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo standartai. Ir mes tikrai turėtume pasiekti, kad nuomonė būtų su gera pusiausvyra. Labai trumpai paminėsiu man e, svarbius e, atrodančius klausimus. Pirmiausia, sutinku su ponu Benefei, kad e, reikia tas šešių mėnesių laikotarpis, per kurį mm, prieglopščio, tai yra prašytojas e, e, turėtų įsilieti į darbo rinką, yra labai svarbus. Labai svarbu, kad tokie asmenys įsilietų, dalyvautų aktyviai mūsų visuomenėje. Labai svarbu, kad nebūtų piknaudžiavimas socialiniais įvairiais e, socialinėmis išmokomis. Kitas dalykas prieglopščio prašytojams neturėtų būti numatytos geresnės sąlygos negu mūsų pačių piliečiams. Labai daug ES piliečių e, kovoja už e, tiesiog prieiga prie darbo rinkos, tikrai būtų nepateisinama suteikti daugiau socialinių ir kitų teisių prieglopščio prašytojams. Todėl tas punktas turėtų atsispindėti nuomonėje. Trečia. Norėčiau, kad būtų minimos teisės e, ir kartu atsakomybė ir pareigos, kaip monetos dvi pusės prašytojai neturėtų laisvai galėti rinktis E, norimos valstybės narės. Jie turėtų laikytis Dublino konvencijos e, taisyklių. Jeigu prašytojai nesilaiko tų taisyklių, tai, tai, e, tai, tai jau savaime rodytų jų elgesį. Ir todėl reikėtų kartu stengtis, kad tokie asmenys negalėtų laisvai judėti, kalbu apie antrinį judėjimą, nes tokiu būdu visa mūsų sistema e, atsidurtų pavojuje. Ačiū. Toliau Aldė frakcijos lygių. Renate Weber, nežinau, niekas jos nepakeičia. Tai tada einam prie GUE NGL frakcijos. Žuavo Pimenta Lopes jo nėra, bet nežinau, gal kas nors jį nori pakeisti. Niekas. Uh, Žalieji. Jean Lambert, prašom. Ačiū. Ačiū pranešėjui Bonefei už visą į nuomonę įdėtą darbą. Mūsų pakeitimai būtų susiję su užimtumo sritimi. bet e, apskritai pakeitimai, kurie pateikti kur kas platesni ir mes pritartume pakeitimams susijusiems su nepilnamečių apsauga, kurie jau buvo paminėti. Ir kartu dėl judė, antrinio judėjimo. Na, o dėl mūsų frakcijos pakeitimų Tai mes e, pasisakom už tai, kad nebūtų minimas antrinio judėjimo apribojimas, tas klausimas buvo paminėtas. Na, o dėl prieigos prie vienodų tinkamų prieimimo sąlygų, tai nereikėtų e, išbraukti iš nuomonės e, šios nuostatos, nes priešingų atveju tai tikrai niekam nepadėtų. mes iš tikrųjų turėtume numatyti tinkamas prieimimo sąlygas. Turiu galvoje sąlygas, kurios yra tam tikrose valstybėse narėse ir todėl nesudarant tinkamų prieimimo sąlygų, tai žmonės neišvengiamai stengsis persikelti į kitas valstybės narės, kur prieimimo sąlygos geresnės. Tad e, netinkamos prieimimo sąlygos yra paskata žmonėms judėti Todėl mes turėtume pradėti nuo tinkamų prieimimo sąlygų. Toliau. Prieimima, prieimas prie darbo rinkos. Tai mes norėtume, kad žmonės iškart galėtų įsilieti į darbo rinką. Ir galiausia noriu pasakyti, kad mes pritartume tiems pakeitimams, pagal kuriuos numatoma teikti informaciją asmenims suprantama kalba, tikrai suprantama kalba, o ne tokia kalba, kurią, kaip manoma, asmenys e, kalba ar ją supranta. Mes apie tai parlamente jau nemažai apie tai kalbėjom ir tikiuosi, kad dėl to sutarsim. Ačiū. Ačiū. EFDD frakcijos atstovų nėra. Ir ENF Mara Bizoto ar ponas Temata. Ačiū, ponė. Pirmininkė. Nepaisant puikaus darbo, kurį nuveikė ponas Bonifei, uh, E, rengdamas šią nuomonę dėl tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo standartų, tai yra tam tik, tikrų dalykų, kurie mums kelia abejonių. Kalbama apie 60 maždaug milijonų žmonių migru, migruojančių visame pasaulyje. Ir iš tų 60 migruojančių pasaulio mastų 6 milijonai svajoja atvykti į Europą. 6 ar 10 milijonų. Tad tie, sakykime, 6 milijonai, kurie nori atvykti į Europą, tai asmenys, kurie nėra iš tikrųjų pabėgėliai, tikrąją tą prasme, me, tai yra ekonominiai migrantai. Žmonės, kurie geresnės ateities, geresnio atlyginimo ieško kitur kad e, tikrai galėtų pagerinti savo gyvenimo sąlygas, kad galėtų gyventi geriau negu savo šalyse. Ir čia, ponė Bonifei, vėlgi pakartosiu tą patį argumentą. Turime Europoje 25 milijonus bedarbių. E, teigiamas diskriminavimas tikrai nepateisinamas. E, turiu galvoje e, prieimą prie darbo rinkos. Ir todėl mes turėtume vėlgi nepamiršti ir laikytis nacionalinių prioritetų. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, ponui Katu ar poniai Džordževic, nežinau, kuris kalbės, žodis jums. Labai ačiū. Norėčiau praneku, padėkoti pranešėjui už pranešimą, už pakeitimus, kurie tikrai teikia įdomių minčių. apie prieigą prie darbo rinkos, tai šiuo klausimu puiku, kad pritarėt komisijos pasiūlymui, šešių mėnesių laikotarpio pasiūlymui. Tad tikiuosi, kad gal pasieksim kompromisinį susitarimą ir su taryba, bet kol kas mūsų ir jų nuomonės šiuo klausimu gana išsiskiria. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū. Mūsų komitete tvirtinsim nuomonę pranešimą balandžio 12, o komitete, lybė komitete balsuojama bus balandžio 25, o kada balsuojama bus plenarinėje sesijoje, tai bus dar nuspręsta. Na, o dabar perėsim prie darbo tvarkės dešimto punkto. Pono Silikijotis. Taip, pono Silikijotis pranešimo skirto darbo sąlygoms ir darbui menkomis sąlygomis žodį pirmiausia suteiksiu jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti, kad sudėkėt žodį, kad sukeitėt tą punktą, nes aš negalėjau numatytų laikų atvykti, kadangi dalyvavau ITRE komitete, kur buvo balsavimas. Tad ačiū už tai. Bet tu norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, su kuriais mes susitikom visi vakar. Labai ačiū už jų konstruktyvę poziciją, už mm, daug pakeitimų. Tie pakeitimai iš esmės e, ir teigiamai pagerina, papildo mano paties tekstą ir tokiu būdu tai sudaro konstruktyvaus, konstruktyvių diskusijų pagrindą. Savo pranešime kalbu apie netinkamas, apie menkas darbo sąlygas. Yra atlikta nemažai šios ryties tyrimų ir jų išvadų. Tad e, vakar mums pavyko e, suderinti tam tikrus e, pakeitimus, pasiekėm kompromisinių susitarimų. Ateinančią savaitę vėlgi dar kartą susitiksim su šešėliniais pranešėjais ir tikimės tikrai pasistumėti šioje srityje. Jau parengėm tam tikrų kompromisinių pakeitimų tokiais e, klausimais, kaip, sakykime, skaitmeninė revoliucija, kuri keičia apskritai darbo e, rinkos sąlygas, tiesiogiai veikia e, darbuotojus. Kartu minim socialinių, socialinių šalių klausimą, iškeliam jį į centrą. kurie prisideda prie darbo sąlygų užtikrinimo, darbuotojų apsaugos. Būtent tais klausimais e, vyko diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Suprantama, nesu, nesu visais pakeitimais e, galiu sutikti, bet e, galiu, tai yra atvirai, esu nusiteikęs kalbėti tais svarbiausiais principais. O šiandien šiaip iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisės, jų tokių tinkamų darbo sąlygų turėjimą. Maničiau, svarbu yra ir tai, ir beje, mes apie tai kalbėjom su šešėliniais pranešėjais, mūsų nuomonės tam tikrais principais e, sutampa ir mes tikrai tikimės e, šia, šiuo pranešimu e, padėti tinkamą darbo sąlygų e, pagrindą. Ponas Rolan. Taip, iš tikrųjų mes kalbam apie labai svarbų klausimą, apie darbuotojų darbo sąlygas, darbo, darbą benkomis sąlygomis. Tai mm, ir kartu yra ir ekonominis klausimas, nes darbo sąlygos susijusios su įmonių produktyvu, produktyvumu, su apskritai ūkio augimu. Uh, E, įmonių padėtimi. Aišku, buvo laikotarpis, kada buvo e, tos darbo, darbo, darbos kontraktai, darbo e, susitarimai neribotą laiką. Dabar jau ta epocha praėjo ir Bet labai kitas svarbus klausimas e, - darbas menkomis sąlygomis. Ir čia reikėtų dėmesį sutelkti į su tuo susijusią riziką. Nors, nors ir turint, sakykime, darbo kontraktą neribotos e, trukmės, vis dėlto e, e, galima kalbėti ir apie netinkamas darbo sąlygas. Ta, ta, Ir pranešėjas apie tai užsijėm, užsiminė, nes mes vakar, kaip jau buvo paminėta, buvom susirinkę ir aptarę tikrai nemažų e, svarbių dalykų, e, kai tam tikrais punktais mūsų nuomonės išsiskyrė ir tai yra normalu, bet, e, bet kuriuo atveju noriu padėkoti pranešėjui Siliotis už tai, kad jūs taip atvirai ir ryštingai buvot nusteikęs tiesiog atsižvelgti į vairias nuomonės. Ponas Simon, labai ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui ir šo, šešėliniam pranešėjui už puikų pranešimą, už konstruktyvę dvasę, kurią mes dirbom. Keletą dalykų norėčiau paminėti keletą mūsų frakcijos pateiktų pakeitimų paminėsiu. Mes turėtume atsižvelgti į lyčių klausimą, kai kalbam apie darbą menkomis sąlygomis, nes šiuo atveju moterų didesnė, kur kas didesnė dalis taip dirbančių. Mes turėtume geriau suvokti skaitmeninės revoliucijos padarinius. Žinom, kad darbo rinka dėl tos gerokai keisis ir kad tos teisės, kurios e, buvo automatiškai tarsi įgytos, kad jos dabar ims menkėti ar tiesiog nykti. Bet to reikės ir kada kartai vertinti socialinės apsaugos įvairius modelius. Kartu reikės ir įvertinti mo, mokesčių sistemas, kad e, darbas menkomis sąlygomis e, nepakenktų ir taip sunkiai gyvenantiems žmonėms. Mes turėtume stengtis e, tiesiog drausti ir ilgainiui išnaikinti e, įvairių rūšių darbą netinkamomis menkomis sąlygomis, sakykime, tokiomis sąlygomis, kai e, nėra jokio, e, jokios darbo sutarties, tai yra neprimtinas e, civilizuotoje visuomenėje, bet to reikia atsižvelgti ir į karjeros ar darbo ir privataus gyvenimo pusiausvėros užtikrinimą, kartu reikėtų nepamiršti ir profesinio mokymo ar perkvalifikavimo. Uh, nes dažnai žmonės e, e, šiaip jau turi įgyti kartais e, papildomų įgūdžių, kvalifikacijų, kad galėtų prisiderinti prie greitai kintančių sąlygų. Pone Makintar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų vakarykštį susitikimą. Toliau dirbsim per ateinančias savaitės. Porą bendro pobūdžio pastabų turiu pasakyti. Mano pačios pakeitimai atspindi tokią poziciją, tokią, kad e, darbo e, rinkos lankstumas tai nereiškia, kad e, darbuotojų teisės būtų menkinamos tam siekiant pelno, veiksmingumo, uh, Tiesiog kalbam apie tam tikrą pusiausvyrą, apie darbo sąlygas, kurie, kurios e, e, tiktų ir darbdaviams, ir darbuotojams. Ir tai kartu tada išeitų į naudą ir tokiems darbuotojams, kurie e, kitaip tikrai negalėtų patekti į darbo rinką. Taip, ES valstybėse yra skirtingos darbo sąlygos, bet mano uh, pačios šalyje e, dabar nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas turi, sakykime, viso etato kontrakt, e, darbo sutartį ar dalinio darbo e, sutartį, jis vis vien turi, turi tam tikrų teisių. Aišku, yra vis dėlto piknaudžiavimo atvejų, bet manyčiau, Reikėtų pradėti nuo taisyklių įgyvendinimo, nes e, e, kuo geriau įgyvendinsim e, minimalių atlyginimų nuostatas, ypač tokiuose sektoriuose, kur atlyginimai labai maži. Ir tai jau vis dėlto padės užtikrinti, kad darbuotojai gaus tinkamus atlyginimus. Be to, mano pačios šalyje E, kartu atsižvelgiama į įvairius užimtumo modelius ir atsi, naujai atsirandančius modelius. Ir mes atidžiai stebim, kad e, tai tiesiog neiš, tie nauji e, užimtumo modeliai nepakenktų darbuotojams. Paminėsiu porą konkrečių klausimų. E, Šiame pranešime labai svarbu štai kas. Svarbu suvokti, kur yra ES kompetencijos, o kur ES galėtų skatinti valstybės narės imtis veiksmų. Kartu su valstybėmis narėmis ES galėtų kovoti su netinkamomis darbo praktikomis, kaip, sakykime, fiktyviniai ten darbai ir panašiai. Tad mes tikrai galėtume pabrėžti šitos dalykus kompromisiniuose pakeitimuose. Antra, mes atsargiai turėtume kalbėti apie darbą sunkiom, menkomis sąlygomis. Būtų neteisingai įvardyti kiekvieną tokią nestandartinę, netipišką darbo sutartį kaip darbą menkomis sąlygomis. Pavyzdžiui, nemažai moterų uh, neturėtų darbo, jeigu būtų nustatyta taisyklė, kad jos turi turėti prieigą prie viso etato darbo. Bet e, nemažai moterų dirba, sakykime, darbą tik tai kelias valandas per dieną ar per savaitę. Taip, tai yra dalinis darbas, bet tai nuolatinis darbas ir jo negali pavadinti darbu menkomis sąlygomis. Tad norint užtikrinti, kad moteris e, prieitų deramai prie darbo rinkos, tai turim susitaikyti su tą aplinkybę, kad moteris dažniau naudojasi dalinio darbo galimybėmis negu vyrai. Norėčiau atkreipti dėmesį į mažasias vidutinės ir mikro įmonės, jų atvejai pritariu tiems pasiūlymams, rekomendacijoms, kad darbuotojai naudotųsi įvairiomis teisėmis, tačiau mes turėtume kartu suvokti, kad tokiu būdu mes galėtume pakengti vidutinėms, mažosioms įmonėms, mikroįmonėms kad jeigu šios šiaip jau negalėtų pačios spręsti, kaip organizuotis. Nes, pažiūrėjau, dabar kalbama apie kolektyvinės dėrybas, kaip privalomas dėrybas. Bet e, iš tikrųjų numatyti tokią absoliučią taisyklę, tai būtų labai sudėtinga ypač mažoms įmonėms, kurios neturi išteklių. Tai tikrai tokiu būdu mes e, greutume, naikintume darbo vietas, o neskatintume jų kūrimą. Tad ačiū dar kartą pranešėjai, e, pranešėjų ir mes dirbsim toliau per ateinančias savaitės. Ačiū Martina Javajova. Jos nėra, kas ją pakeis. Uh, uh, mamsa, uh. Ačiū. Pane Labajovė sako, ačiū pranešėjai už tai, kad buvo vakar suorganizuotas šešėlinių pranešėjų sustikimas ir už konstruktyvų darbą su šiais dokumentais. Taip pat džiaugiuosi, kad daug aldė pakeitimų buvo įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Derantis dėl šio pranešimo galiu pasakyti. Aš, aš atkreipiu dėmesį į tai, kad nebūtų uh, sudėta per daug prieštaraujančių vienas kitam pakeitimų. Todėl mes turime nepradėti naujų apibrėžčių išradinėti, bet tiesiog e, tinkamiau panaudoti tas, kurias turime. Pavyzdžiui, Eurofondo arba tarptautinės darbo organizacijos apibrėžtys turėtų būti e, tinkamiau naudojamos. Mes turėtume suderinti tas apibrėžtis vieną su kita kas yra, pavyzdžiui, netinkamas darbas, TDO yra apibrėžusi. O mes kalbame apie kokybišką darbą. Bet kas yra kokybiškas darbas, mes nežinome. Galbūt mes turėtume apibrėžti tai, nes kas yra netinkamas darbo sąlygas, tai mes žinome pagal jau esamus apibrėžti. apibrėžtis. Dar svarbiau, mes neturime sukelti įspūdžio, kad, kad kai, kai kurios uh, darbo sutartis e, arba jų formos yra neįgiamai vertintas reiškinys. Ne, mes tiesiog turime atkreipdėmėsi, kad darbo rinkoje gali egzistuoti visokių rūšių darbo sutartys. E, mes turime užtikrinti, kad yra teisės aktai, kurie užtikrina, kad e, darbuotojai bus tinkamai apsaugomi ir gaus tinkamą atlyginimą darbo vietoje. Taip užtikrinamas darbo, darbo sąlygos, kurios pristės prie ekonomikos atsigavimo ir dinamikos. Aš manau, kad mes kartu pasieksime pažangos dėrybose ir kalbėdami apie šį e, pranešimą. Aš atsiprašau panios Labajovos vardu, nes pasikeitė jos darbo atvarkę. Ir ji negalėjo atvykti į šį posėdį. Ačiū. Pane Rankė. Ačiū, pane, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad tai yra puikia pradžia mūsų diskusijoms. Man atrodo, kad šitas pranešimas pateiktas e, laiku ir labai svarbiu metu, nes mes matėme ypač e, ekonominės krizės metu, kad e, daugiausiai mes kalbėjome apie nedarbą. Ir mes tarsi galvotumėme, tol, kol žmonės turi darbą, tai viskas gerai. Nereikia kištis į, į darbo rinkos politiką. Bet mes iš esmės turime kovoti ir prieš nedarbą, ir prieš netinkamas darbo sąlygas. Tai kad žmonės turintys darbo vietą, jie turi tinkamas darbo sąlygas. Nes mes matome, kad dabar didėja skurdas, nors žmonės dirba. Nes e, žmonės, pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartys, kurios, kurios fiksuoja e, pusės darbo dienos laiką, jie dirba pusę, e, e, pusę atato arba kitomis jiems netinkamis arba neprimtomis sąlygomis. Taigi čia buvo kalbėta ir apie apibrištis, kas yra tas netinkamas darbas arba mažų garantijų darbas Aš matau, kad e, darbo rinkoje įsivyrojant lankstumui darbo sąlygos e, keičiasi. Ir e, kartais tas lankstumas padeda žmonėms įžengti į darbo rinką, nors tikriausiai iš to darbo jie negali pragyventi. Taigi mes turime apibriežti, kasgi yra tas mažų garantijų darbas ir su kuo mes kovojame. Uh, jeigu mes kalbame apie apibrėžtis, tai mes turime turėti ir kriterijus, kurie, kurie apibrėžtų tą darbą. Nes šiuo atveju dabar nelabai aišku kartais yra, ką mes turime omenyje. Socialinės apsaugos klausimas, pernelik mažo atlyginimo klausimas, darbo, tai yra darbuotojų teisės tai yra tie dalykai, kuriuos mes turime mm, apibriežti, kuriuos turime kreipdėmėsi dabartinėje ekonominėje krizėje. Todėl mes turime apibriežti ir tą mažų garantijų darbą. Mm, taip pat buvo kalbama apie lyčių klausimą e, šioje srityje. Aš man, manau, kad e, tai yra taip pat svarbus aspektas. Galbūt moteris gali pasinaudoti to lankstumo darbo rinkoje, bet tai uh, nereiškia, kad jos bus taip pat socialiai apsaugotos ir turės tas pačias teisės kaip ir kiti darbuotojai. Pasaraisiais metais e, valstybėse narėse taip pat buvo e, keliamas klausimas dėl jaunų žmonių perspektyvų darbo rinkoje. Nes daug jaunų žmonių tokių perspektyvų neturi. Jie neturi darbo, jie turi e, galimybę tik tai dirbti mažų garantijų darbą. Todėl mes turime pažiūrėti, kaip mes galime suteikti galimybę ir jiems, kaip galime pagerinti jų darbo įgūdžius ir geriau įsitvirtinti darbo rinkoje. Tai yra tie trys punktai, kurie mano frakcijos buvo iškelti artimiausiose dėrybose. Tai būtent e, mes turime nustatyti minimalius standartus Europos lygių kasgi yra tas mažų garantijų darbas ir kaip jie apibriežti. Tai turime nustatyti saugumo socialinės apsaugos minimalius standartus. Kitas dalykas, jeigu mes norime išspręsti šią problemą ir jeigu norime kažką pakeisti, mums reikia daugiau investicijų. Nes šią krizę mes galime įveikti tik tai tokiu atveju, jeigu mes ES kursime kokybiškas darbo vietas. Ir taip jau buvo atsitikę praeitie, ypač Graikijos atveju. Pavyzdžiui, keičiant, pavyzdžiui, struktūrą darbo rinkos. Bet mes negalime, pavyzdžiui, atsisakyti ir darbuotojų teisų, pavyzdžiui, kolektyvinių sutarčių arba kolektyvinių dėrybų bet kurioje politikos srityje. Aš tikiuosi, kad mūsų dėrybos ateityje bus pilnos prieštaravimų, bet šio pranešimo remiantis mes galime tikėtis gerų rezultatų. Ačiū, Laura Agija nėra salėje. Ponas Martenis, prašau. Merci, madame le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, darbo menkomis sąlygomis apraiškos ir dėmesys tam tikrai gera iniciatyva. Tad e, noriu padėkoti pranešėjui pasirinkusiam šią temą, mm, sunkę temą, nes e, vėlgi pranešime dabar kalbama apie e, vėlgi įvairias tokio darbo sąlygas, tačiau nepateikiama e, sprendimų. Ir kartu E, daugiau dėmesys telkiamas visuomenės e, dėmesio sutelkimui į migrantų klausim, migrantų problemas. Pone, pranešėjau, jūs tikrai nuveikėt didelį darbą. Tačiau tai, ką jūs čia siūlot, neįgyvendinama. Nes jūs sakot apie darbo sąlygų uh, menkėjimą ir tokio men, darbo menkomis sąlygomis įvairių apraiškų, e, apraiškų didėjimą. Tai turiu Jums pasakyti, kad tai yra ES politikos, kuri grindžiama keturiomis laisvėmis e, rezultatas. E, vėlgi, flexicurity, security vadinamasis uberizacijos reiškiniai, darbuotojų judėjimas, kurio jūs pageidaujat, kartu e, visuotinis e, atlyginimas, nepaisant, e, nepaisant šalių netolygumų ir kartu nepaisant ir kartu tai, kad e, ypač neturtingose valstybėse primesta ES e, griežta taupimo politika. Tad būtent visos tos politikos padarinius ir turim dabar, kai kalbam apie darbą menkomis sąlygomis. Taip, e, čia dabar gerai, kad mūsų komitetas e, ėmėsi šio, iniciatyv, šio pranešimo iniciatyvos, bet kita vertus vėl tai, ką mes kalbam, tai yra komisijos ir Junkerio iniciatyvų rezultatas. Tad e, dar kartą noriu Jūs pasveikinti, padėkoti, ponė pranešėjau, už Jūsų darbą ir būtent e, pasakiau tai, ką norėjau Jums pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mm, čia žvelgiu į pranešimo tekstą tom šviežiom akim, nes aš pats e, nedalyvavau darbe e, ir nemačiau dar tų pakeitimų. Bet čia dvi idėjos, kurios man krito į akį. Pirma mintis man svarbiausia atrodo, beje, sveikinu pranešėją už nuveiktą darbą, būtų galima eiti dar toliau, bet čia pirmiausia savokų klausimas iškyla, nes mes ne iki galo suprantam, apie ką kalbam. Kai kalbam apie darbą menkomis sąlygomis, tai vėlgi viena tokia sąlyga e, darbo lankstumas, e, kita tokia irgi neapibriešta sąlyga. Tad į, įmonėse matom įvairiausių, sakykime, darbo sutarčių, įvairiausių darbo formų. Tad mes turėtume pirmą suvokti, apie ką mes konkrečiai kalbam. Ir kita vertus, skaitmeninimas visuomenės neturėtų būti suvokiamas kaip būtent toks veiksnys prisidedantis prie darbo sąlygų uh, E, menkinimo. Skaitmeninimas tikrai duoda naudos, aišku, čia kalbama apie naują e, tam tikrų darbuotojų statusą, bet kartu ir e, skaitmeninimas suteikia tam tikrų galimybių, sakykime, galima tada kalbėti apie naujų kompetencijų suteikimą, apie nuolatinį kompetencijų atnaujinimą, mokymasi, tad tai nėra neigiamas reiškinys. Na ir dar vienas pasiūlymas, kuris buvo paminėtas, tai manyčiau, kad e, jis galėtų pasitarnauti kovai su darbu menkomis sąlygomis, įvairiomis nelegalaus darbo apraiškomis. Ir šiuo atveju darbo inspekcija yra labai svarbi tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą e, atlyginimą, orų atlyginimą. Mes pritarėm tam ir kartu pritarėm dialogui tarp darbuotojų ir darbdavių. Moterų klausimą irgi reikėtų paminėti, tai svarbu. Na ir dar norėčiau pasakyti, čia prieš mane kalbėjęs e, asmo išėjo jau iš salės, uh, E, pasakė e, absurdiškų minčių apie tai, jog esą ES politikos rezultatas yra e, įvairios netinkamos darbo sąlygos ar sąlygos menkomis sąlygomis. Tad e, čia nereikėtų visko suplakti. Matėm, kad tokio darbo labai padaugėjo JAV, bet atvirkščiai, sakykime, jungtinėje karalystėje e, darbo sąlygos pagerėjo. Tad ES galėtų šiaip jau padėti mums e, išnaikinti darbą menkomis sąlygomis. Aišku, jeigu mes tik deramai įvartintume tą sąlygą, tai tokia galimybė yra. Ir E, iš tikrųjų šita prasme tekstas yra geras, jį dar būtų galima e, gerinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. E, žodis tiksiu, ponai Gutieris Prieido. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra labai svarbus pranešimas, nes jis puikiai apibrėžia tas problemas, kurios dabar uh, yra Europos Sąjungoje. E, praėjusią savaitę BPO e buvo pateiktas e, įvairios ataskaitos apie valstybės narės, bet vardiklis, bendras vardiklis yra vienas, tai būtent skurdas dėl nekokybiškų darbo vietų. Darbo vietos, kur, kur, kur dirbama visuo etatu, kur, kur gaunamas tinkamas atlyginimas, tokių darbo vietų trūksta. Tačiau dabar mes ne, nebegalime sakyti, kad mes turime ES socialinį modelį. Ir darbo vietos nebegali užtikrinti tinkamų pajamų, kad būtų galima oriai gyventi. Tai mes minime ir pranešime. Ekonomikos augimas yra netolygus ES, bet taip pat eurozonoje. jeigu mes palygintume bendrą vidaus produktą prieš ir po krizės daugelį valstybių narių, tada konstatuojame du dalykus. Pirmiausia, tai įmonių, įmonių pelnas jau dabar yra didesnis negu prieš krizę. Tačiau atlyginimo ir darbo užmokesčio dalis bendram vidaus produkte yra mažesnė keliais procentais. Tai, e, tai reiškia, pelno ir išlaidų pasiskirstimas jau dabar nebeveikia. Tai, tai būtent yra krizės, krizės pasiekmė, kai buvo akcentuojamas daugiausia įmonių pelnas, bet niekas nesirūpino kvalifikaciją. Darbo e, e, vietos tampa prastesnėmis todėl, kad, kad yra mažesni atlyginimai, kad yra prastesnės darbo sąlygos, yra, sakykime, nulinio valandų skaičiaus sutartys arba stažuotės siūlomas arba atlikti praktiką. Ir tai yra tikrai nepakankamai apmokamos darbo vietos. Ir pažeidžiamiausios grupės kenčia daugiausiai, tai būtent darbuotojai. Tokiu atveju reikia įsikišti ir mums tai reiškia kad būtų sukurtas darbo vietos, kuriuose būtų mokamas tinkamas atlyginimas užtikrintis oro gyvenimą. Mes, e, socialistai, visą laiką teigiame, kad mums reikia atitinkamos direktyvos, e, kuriuose, kuria būtų užtikrinamas tinkamas įdarbinimo sąlygomis. Na, flexicurity, tas lankstumas ir saugumas, e, nuolat pabrėžiamas, tačiau mes tik lankstumą naudojame. Tai reiškia, problemų kyla daugiausia pažeidžiamiausiams grupėms ir įmonės iš to gauna naudos. Tokiu atveju mes turime prisitaikyti ir prie skaitmeninių pokyčių. Darbo rinkos skaitmeninimas reiškia, kad daugiau galimybių atsiranda ekonomikos augimų įmonėms, tačiau yra ir vienas rytis, kurioje būtina apsauga. Tai būtent nauji, nauji darbo santykiai kurie atsiranda šitokioje rinkoje. Žinoma, skaitmeninimas tai prisideda prie ekonomikos augimo. Tačiau sikių reikia geresnio pajamų paskirstimo. Būtent per įdarbinimą. Negali būti taip, kad skaitmenizavimas prisideda prie žmonių skurdinimo, prie prastesnių darbo vietų. O tai galime reglamentuoti tik tai teisės aktais. Be to mes turime kalbėti apie jaunų žmonių įdarbinimą. ES jaunimo nedarbo lygis yra labai aukštas. Jisai beveik du kartus viršė ABPO vidurkį. Todėl mes turime susirūpinti šio klausimu. Dabar mes konstatuojame, kad uh, įdarbinimo kokybė yra daug prastesnė negu, negu ankstesnių kartų atveju. Anksčiau dar buvo tinkami atlyginimai, darbo sutartys, e, buvo kolektyvinės sutartys, o ši jaunų žmonių karta, kuri dabar ateina į darbo rinką, kuri dabar kaip tik tai įeina į visuomenę per darbą, ji tarsi atskiriama nuo sistemos, nuo pačios darbo rinkos, nuo per, būtent per tokią politiką. Mes neturime gilinti šitos atskirties ir skirtumo tarp kartų. Nes dabar tai mes ir darome, kai nustatomos yra tokios netinkamos darbo sąlygos. Ačiū, tikiuosi, kad bendradarbiausime. Ačiū. balandžio 25 dieną priimsime savo komitete šį pranešimą, balsuosime dėl jo, o kokiam plenariniam posėdėje balsuosime mes nežinome. Panas Vilkėtis, jums paskutinis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai norėjau pasakyti kelias pastabas. Jūs uh, suprantate, kad mes esame užimtumo komitete Ir mes turime prisidėti prie to, kad darbas galėtų suteikti žmonėms galimybę suteikti, gyventi oriai. Žinoma, galima daug apie tai kalbėti. Na, aš priimu visas pastabas, kiekvienas turi savo nuomonę, tačiau aišku, kad mes visi sutarėme dėl to, kad, kad krizė atsirado dėl neoliberaliosios politikos ir dėl to šios krizės bandoma e, e, valstybės narėse priimti tokius sprendimus, dėl kurių kenčia darbuotojai. E, darbo rinka tampa vis neužtikrintesnė ir ekonominėje politikoje nuolat vadovaujamasi. Šią logiką sakoma, kad mums reikia nuolat konkurencingumo, konkurencingų įmonių, tačiau darbuotojams reikia užtikrinti ar saugių darbo vietų. Galiu pritarti tiems e, kolegoms, kurie sako, kad, e, kad skaitmenizavimas nebūtinai reiškia kažką blogo. Yra naujos, sukuriamas naujos darbo sąlygos, nauja darbo reikia, tačiau mums reikia imtis atitinkamų priemonių, kad darbuotojai būtų apsaugoti. Tai yra mūsų, kaip užimtumo komiteto narių, užduotis. Daug kalbėta ir apie e, netipinės įdarbinimo formas arba šitą dalinį įdarbinimą. Žinoma, yra daug tokių e, įdarbinimo formų valstybėse narėse, yra ir tyrimų atlikta šio klausimu ir tie tyrimai rodo, kad daug darbuotojų yra verčiami dirbti ne visų etatų. Jie verčiami dirbti tokiamis sąlygomis ir jiems yra neužtikrinamas jų teisės. Su tuo reikia kovoti yra daug įdarbinimo formų, tačiau mums reikia pritaikyti tinkamas priemonės, kurios yra skirtos darbuotojams apsaugoti. Pritariu tam, kad e, didžiausias sunkumas susijęs su tuo, kad mes e, turime, neturime atitinkamų apibrieščių. Arba jos yra neaiškios. Bet mes turime prisidėti prie to, kad e, E, tie patys, tos pačios apibrieštys ES būtų taikomas, kad tos pačios sąlygos ir kriterijai būtų taikomi, ką, ką tai reiškia, sakykime, tas, tos mažų garantijų darbo sąlygose. Tai tik tai taip galėsime pasiekti geras darbo sąlygas. Ačiū, ponės Rikiotis. Tai dabar susitiksime trečią valandą šioje salėje ir balsuosime. Iki.